ilga diena, reikės aptarti daug klausimų, taigi siūlyčiau pradėti komiteto posėdį ir tikėkime, kad likusieji komiteto nariai netrukus prisijungs prie mūsų. Taigi labas rytas e, visiems. Pirmas darbo tvarkės klausimas - darbo tvarkės tvirtinimas. Visi mes turime darbo tvarkės projektą. Jeigu neturite jokių pastebėjimų ar pasiūlymų, Darbo tvarkė yra patvirtinta. Taip pat norėčiau pasakyti, kad penktasis klausimas. Ponas Kazak pateikė savo pasiūlymą ir mes jį sukeisime su dvyliktoju klausimu. o 12 ir 13 sukeisime vietomis taip pat. Tiesiog sukeičiame e, darbo atvarkės punktus vietomis. Kitas e, darbo atvarkės punktas, pirmininko pranešimai, norėčiau pranešti, kad mūsų komiteto posėdis yra tiesiogiai transliuojamas. Neįlinis susitikimas vasario 8 dieną Jame bus kalbama apie Lisabono sutarties įsigaliojimo poveikį mūsų komiteto veiklai. Sustikimas vyks 9 val. vakaro. Toks pakeitimas buvo padarytas dėl komitetų pirmininkų posėdžio, kuriam aš priklausau ir tas posėdis buvo nukeltas į 6 val. 30 minučių. Kaip žinia, antradienį Strasbūrė vyks balsavimas ir dėl Europos komisijos patvirtinimo. Visi susirašinėjimo laiškai yra įtraukti į jums skirtas bylas. Ir galiausiai asmeninio pobūdžio klausimas. Aš norėčiau pranešti, kad Michael Topping yra kartu su mumis. Jis yra mūsų sekretoriato vyriausiasis administratorius ir generalinis sekretorius. Jį paskyrė į Europos parlamento biurą Vašingtone. Nuo vasario pirmos dienos kolega persikelia dirbti ten. Taigi jis nebedirbs mūsų sekretorijete ir komiteto vardu. Norėčiau Maiklui palinkėti viso ko geriausio naujose pareigose. Taip pat norėčiau kolegai padėkoti už puikų darbą sekretorijete. Taigi sveikiname Maiklą Topingą. Posėdžio protokolo tvirtinimas posėdžio, kuris vyko praėjusiu metu gruodžio 10 dieną. Jūs turite posėdžio protokolą ir jeigu nėra jokių pastabų, jeigu pastabos nebus patiktos iki posėdžio pabaigos, laikysiu, kad protokolas yra patvirtintas. Ketvirtas darbo atvarkės punktas bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis finansavimo priemonės nustatymas. Yra daromi reglamento 1934 daliniai pakeitimai. Pranešėjas yra mūsų kolega Helmut Schulz iš GUE frakcijos. Už šį klausimą, už šį pranešimą yra atsakingas mūsų komitetas ir šiandien mes turime apsvarstyti pranešimo projektą. Pirmiausia, Praėjusio posėdžio metu kalbėjome apie susijusių komitetų veiklą. Norėčiau paminėti, kad komitetų pirmininkų uh, praėjusio posėdžio metu šio klausimo svarstymas buvo atidėtas ir kol kas sprendimas dar nėra priimtas. Taip pat keletas žodžių apie tvarkaraštį, kalendorinį planą. Praėjusio posėdžio metu minėjau, kad su užsienio reikalų komitetu sutarėme dėl bendro e, tvarkaraščio. Užsienio reikalų komitetas taip pat turi asocijuoto komiteto statusą. Deja, e, užsienio reikalų komitetas vėlavo rengdamas nuomonės projektą ir tai gali reikšti, kad užsienio reikalų komitetas negalės balsuoti vasario 23 dieną, kai buvo anksčiau sutarta. Jeigu užsienio reikalų komitetas ta situacija išliks tokia, tai balsavimą teks atidėti, taip pat balsavimą tektų atidėti ir plenarinėme posėdėje. Tačiau gautinis terminas, iki kurio galima pateikti pakeitimus, yra vasario 15 diena, 5 val. vakaro. Ir dar vienas dalykas, mūsų komiteto narių dalyvavimas trejetukuose dėl deleguotų aktų. Šis Klausimas bus sprendžiamas vėliau koordinatorių posėdžio metu. O dabar norėčiau suteikti žodį Helmut Scholz, e, mūsų pranešėjų, kad jis pristatytų savo pranešimo projektą. Prašom, Helmutai. Äh, danke, Herr Vorsitzender. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns mit diesem Bericht. Dėkuoju, pirmininkė. Jau ne pirmą kartą vertiname šį pranešimą. Norėčiau dar kartą padėkoti kolegoms mūsų komitete, taip pat šešėlinėms pranešėjams ir jų personalui. Ypač e, taip pat į sekretariatą norėčiau paminėti Juan Karlosą už e, jų didelį indėlį, stengiantis e, paruošti kaip galima geresnį pranešimą kadangi bent iš pirmo žvilgsnio jis man atrodė pakankamai techninis ir jie man labai padėjo ir padėjo e, nuspręsti dėl teisinio pagrindo. Lapkričio mėnesį mes jau vertinome šio pasiūlymo turinį, tad aš nenorėčiau e, šiandien per daug apie tai kalbėti, bet liko dar trys pagrindiniai klausimai. Visų pirma, Komisijos pasiūlyme yra pakankamai plati e, taikymos rytis geografinė prasme ir ten persipina ICI ir DCI teritorijos. Ir aš apie tai kalbu pranešime. Man atrodo, kad ICI instrumentą reikėtų geriau apibriežti, kad jį galima būtų be kita ko ir lengviau prižiūrėti. Be to, pagal Lisabono sutartį Europos parlamentas aktyviau dalyvaus bendro sprendimo prieimimo procedūroje. Todėl mes nenorėtume, kad šitas instrumentas būtų taikomas plačiau, negu kad numatyta. Dar vienas pastebėjimas. Bandžiau labai aiškiai įvardinti šito pasiūlymo finansinę pusę. Ir teisingai jūs, pirmininkė, pastebėjote. Priemus Lisabono sutartį sukurta nauja teisinė sistema Ir šiame kontekste norėčiau atkreipti dėmesį į 24 ir 25 pakeitimus, kur remiant parlamento teisės tarnyboje aš stengiausi rasti tam tikras formuluotės, kaip galima būtų įvardinti deleguojamus aktus, perduodamus aktus. E, na, tai yra tik tai vienas iš variantų, e, kaip ir tarpinis variantas. Dėl galutinių formuluočių turėtume dar pasikonsultuoti su kitais komitetais, taip pat su komisija ir taryba. Dar norėčiau pabrėžti, kad komisija ir taryba kol kas iš esmės nesutarė dėl deleguojamų aktų užsienio instrumentų kontekste. Taigi tokios būtų mano preliminarios pastabos. Manau, kad koordinatoriai šiandien susitikę taip pat turės dėl to sutarti. O dėl paties instrumento pavadinimo ir dėl jo formos. Norėčiau, kad mes šiandien pagalvotume, reikėtų palikti tą patį pavadinimą ir vadovautis tuo pačiu požiūriu, ar reikėtų pasinaudoti Užsienio reikalų komiteto pavyzdžių. Nes jie norėtų taikyti platesnę pobūdžio apibrėžimą ir šitą instrumentą vertinti kaip labai svarbų užsienio politikos instrumentą. Tai yra dar vienas iš klausimų, kuriuos mums šiandien reikėtų panagrinėti. Aš siūlyčiau šitą instrumentą palikti tokio statuso, kaip kad e, ir esu čia pasiūlęs. Aš kalbėjau su ponė Loklin e, vakar ir mes sutarėme dėl tvarkaraščio. Ir siekiant šitą instrumentą, kaip galima greičiau perkelti į nacionalinę teisę, reikėtų ir laikytis to pirminio kalendoriaus. Ji man minėjo, kad šiandien užsienio reikalų komitete e, pasistengs sutarti, kad balsuojama komitete būtų iki vasario 23-osios ir tokiu būdu mums pavyktų nevėluoti. E, tada instrumentas galėtų įsigalioti vasarą. O jeigu dėlstume, dels, gali atsitikti taip, kad nepavyks šito instrumento įgyvendinti dar šiais metais. Tad nepamirškime šito svarbaus fakto. Tai tiek apie šį dokumentą. Tokia būtų mano įžanginė kalba. Dabar prašom, kolegos, galite pasakyti. Dėkoju už pristatymą pranešėjų. Jūs turite šitą pranešimą, žinote jo tekstą. E, kalbės dabar DPP Godly Hatrover. Dėkuoju, pirmininkė. EPP. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Šulciui už parodytą bendradarbiavimą. Apie šį pranešimą mes jau nekartą esame kalbėję. įsigaliojus Lisabono sutarčiai tikrai naudinga dabar mums apie tai kalbėti. Pradžioje dar nelabai sutarėme, bet dabar jau turėtume matyti aišku grafiką. Jeigu užsienio reikalų komitetui pavyks viską laiku išnagrinėti, Tai bus labai gerai. Aišku, aš esu pakaitinė narė, nežinau kokia jų darbo tvarkė, bet e, turiu tam tikro bejonių, ar jiem pavyks. Na, galiausiai, jeigu nepavyktų, tai nebus pasaulio pabaiga. Bet žinoma, kuo anksčiau, tuo greičiau. Ir žinoma, tam reikia skirti tinkamą dėmesį, viską gerai panagrinėti. Aš norėčiau pakalbėti apie tris dalykus. Pirmiausiai finansavimo klausimas. Paaiškinamoje dalyje, kur kalbame apie papildomus finansinius išteklius, paminėta, kad ICI finansavimas e, besivystančiam šalims neturėtų būti skiriamas bendro pagalbos vystimuisi, e, bendros pagalbos vystimuisi sąskaitą. E, mes žinome, kad nemažai šalių gauna finansavimą šios programos, nors netitinka kriterijų. Nu, kalbant apie vystimosi bendradarbiavimą jau taip ten kišenės tuščios ir nė, nėra jokio noro daugiau, ten, daugiau ieškoti ten kažkokio finansavimo. Toliau dėl 23 pakeitimo, tai irgi labai svarbus klausimas. Pranešėjas čia nori, kad būtų patikta išsami metinė ataskaita. Na, aš patyręs jau ne vienerius metus teikti, teikiant tokias ataskaitas, kurių prašo komisija. Na, nemanau, kad tai yra efektyvus darbo būdas, net jeigu mums ta ataskaita bus pateikta, tikrai neturėsime laiko ją skaityti. Tad reikėtų išbraukti žodį išsame ataskaitą arba apsiriboti ataskaitomis kas dviejus metus. Nes jeigu jau gauname tas ataskaitas, tai reikia skirti joms pakankamai dėmesio, ir tai turi būti naudingas dokumentas, o ne tas, kurį padėsime į stalčių. Trečia čia pastaba dėl trialogo. Mm, vystimosi ir užsienio uh, reikalų komitetai šiuo metu jau dalyvauja trialogė su taryba, mes taip pat ten kaip ir turėtume dalyvauti. Ir visą tai tiesiog akivaizdu, aš nežinau, kodėl nuo pat pradžių taip nebuvo viskas organizuota. Na, bet kaip ten bebūtų, dabar mes jau pasitaisėm. Nenorėčiau pasakyti, kad e, iškart dabar jau, kad komisija nenori deleguotų aktų, nenori, kad mes juose dalyvautume. Bet e, tarp institucinėme sustarime yra tam tikrų nuostatų, kurios mūsų institucijas pakankamai nutolina viena nuo kitos ir tą situaciją reikėtų keistis. Ir tai mm, per ateinančius keletą metų turėsime padaryti. Dėkuoju. Sista. Ačiū, pirmininkė. Jeigu gerai atsimenu, jau trečią kartą mes e, diskutuojame apie šį pakeitimą. Man atrodo, kad nebet, nebeturime daug ką pridurti, palyginus su tuo, ką sakėme anksčiau tais klausimais. Aš labai vertinu kolegos Šolts darbą. E, jisai puikiai dirbo su šešėliniais pranešėjais, rengdamas e, tą tekstą, dokumentą, jo tikslus aš remiu ir manau, kad tikrai galime dabar teigiamai vertinti tą dokumentą. Ir turime kaip galima greičiau patvirtinti jį. Toliau dėl AFET komiteto, dėl šio pasiūlymo aš suprantu, kokie yra jų reikalavimai, tačiau tai jau yra e, tarp institucinių santykių klausimas, tarp parlamento įvairių komitetų. Tačiau grįžtant prie turinio, aš norėčiau pritarti ponui kolegai Šolts dėl finansavimo. Manau, kad tas aspektas iš tikrųjų yra labai svarbus. Ir labai svarbu, kad komitetas bando tą finansavimą išplėsti į kitas šalis, nes čia kalba sukasi apie besivystančias šalis, kylančias, labai smarkiai kylančias pasaulinėje rinkoje šalis ir turime būtinai atsižvelgti į tai, nes tai sutampa su mūsų ekonominiais, politiniais ir strateginiais tikslais, ES tikslais. Tačiau turime nepamiršti, kad kitose šalyse Būtent tose šalise, apie kurias kalbėjau anksčiau, yra daug skurdo. Ir mes negalime elgtis taip, kad tos e, šalis turėtų mažiau išteklių ir kad tas skurdas didėtų. Europos Sąjunga yra e, visoje planetoje didžiausias e, vystomojo bendradarbiavimo pagalbos teik, teikimo partneris. Turime galvoti apie pramonės vystimasi, apie ekonominius aspektus. Tai yra pagrindiniai šio reglamento tikslai ir turime tikslingiau apibriežti tuos veiksmus, kurie yra numatyti šiame reglamente. Tai yra pirmas klausimas. Toliau yra ir politinių e, aspektų, kurie yra labai aiškus. Man atrodo, jog labai svarbu taip pat šitame kontekste galvoti apie parlamento vaidmenį. Prieš mane kalbėjęs kolega sakė, ir aš labai gerbiu jo nuomonę, jisai sakė, jog mes turime siekti, kad Lisabonos sutartis būtų įtvirtinta ES demokratinėme ir pilietinėme gyvenime ta, ta dvasia, kuria, kuria ir buvo numatyta tai daryti, neiškaipant jos. Ir čia labai svarbu būtų ir mūsų komitetui svarbu suprasti, jog šitie dalykai vyks taip pat ir tarp institucinėme Mm, kontekste. Ir kuomet kalbama apie glaudesnius santykius tarp komisijos ir parlamento, ir pasakytina taip pat apie santykius tarp parlamento ir tarybos, tai kartais mes į tai žiūrime kaip į tam tikrą e, nebūtinai teigiamą dalyką. Tačiau bus. E, tvirtesni tie santykiai ir bus didesnė atskaitomybė. Man atrodo, kad vis dėlto tai yra tinkama architektūra tarp institucinių santykių ir tokie santykiai gimsta su Lisabonos e, sutartimi. Ir man atrodo, jog tuomet bus galima tikrai e, tiksliau atsakyti į tos klausimus, kurie yra pateikiami iš komisijos e, pusės. Toliau. 10.11. Mažos ir vidutinės įmonės. Keitimai 10.11, kur kalbama apie mažas ir vidutinės įmonės. Tai reikėtų jį, manau, kad reikėtų jį paremti. Toliau penktas pakeitimas. Tai yra pakeitimas uh, kuriuo bandoma patikslinti, tačiau mano nuomonė jisai nepatikslina, o atvirkščiai supainėja. Kad e, Europos Sąjunga turi tvirtinti savo pagrindinės e, vertybės, gali atrodyti akivaizdu savaime dalykas, tačiau reikia tai pabrėžti. Kita vertus atrodo akivaizdu, jog e, tas sąrašas papildomų valstybių, kuris čia yra prie, pridedamas prie šito finansinio instrumento. Tai tas, tame sąraš, sąraše yra tokių valstybių, kurios man asmeniškai atrodo vargu ar e, pritarė mūsų fundamentalioms vertybė, vertybėms ir principams, tačiau atrodo, kad jos pritarė mūsų pagrindiniams e, strateginiams tikslams. Man atrodo, kad, pažiūrėjau, kalbant apie Kinija, e, tai vargu, ar toks bendrumas principų ar, ar tikslų yra, išskyrus tą faktą, kad, e, kad mes esame visi žmonės. Yra taip pat e, tokių valstybių ten, kurios yra nelaisvos ir nedemokratinės. Ir, ir neturi tokių sistemų, kurios remiasi žmogaus teisų konvencija. Tai ar galim sakyti, kad Mes neturim bendrų strateginių tikslų su tomis valstybėmis. Turime kitką sakyti, kuomet mes finansuojame e, tai turime galvoti apie žmogaus teisų gerbimo gerinimą. Tačiau 212 straipsnis e, sąjungos sutarties reglamentas 2009 metų, kuris buvo pakeistas, taip pat turi atitinkamą nuostatų. Aš manau, kad dabartinė referencijų sistema yra pakankama. Ir aš manau, kad turint tai galvoje mes galime patvirtinti komisijos tekstą be pakeitimų, nes jis yra priimtinas toks, koks yra. Žinoma, yra labai daug klausimų, dėl kurių turime padiskutuoti ir dėl kurių turime sutarti. Dabar suteiksiu žodį Alde frakcijos atstovai poniai Marijan Sarnės. Jos kol kas nėra. Žaliųjų frakcijos vardu, kas kalbės, jų taip pat nėra. ECR frakcija, jos atstovas taip pat dar neatvyko, taigi suteiksiu žodį komisijos atstovui. Prašom, Valtmar. Aš labai trumpai kalbėsiu. Man kelia nerima priekybos politikos politizavimas. Mes iš esmės pritarėme ir pasisakome už laisvą priekybą. Laisva priekyba atneša naudą žmonėms ir apskritai pasaulis tampa gražesniu ir geresniu. Taigi tokia finansavimo priemonė, kuris skatintų priekybą, mus tenkina. Tačiau mane neramina priekybos politikos politizavimas. Ir aš norėčiau pasakyti, kad mane labai neramina antrasis pakeitimas kuriame kalbama apie tai, kad reikia gerbti žmogaus teisės, pagrindinės laisvės ir taip toliau. Penktasis pakeitimas mane taip pat neramina, kuriame sakoma, kad bendryje bando proteguoti ir skatinti savo vert, vertybės. Tai yra aišku suprantama, tačiau žmogaus teisės yra tai, kaip mes jas apibrėžiame. Galime pažvelgti į Venezuelą ir į jos prezidentą Čavezą. Jis visuomet bando užgneušti pagrindinių laisvių taikymą savo šalyje. Tačiau šalis kelbėsi esanti ta valstybė, kuri gerbė žmogaus teisės. Taigi, mano nuomonė yra tokia, kad finansavimo priemonės yra politizuojamos, tačiau finansavimo priemonės turėtų būti techninio pobūdžio ir jos turėtų siekti tikslo propaguoti priekybą, o ne proteguoti tam tikrų asmenų politinės darbo atvarkės. Dėkoju. Tai, kas buvo dabar pasakyta, yra nepriimtina, nes jeigu politikos įgyvendinimas pasireiškia žmogaus teisų, profsąjungų teisų, vaikų teisų e, įtvirtinimu gerbimu, taip, mes e, parlamentarai, mes e, gyvendam politiką mes to užsimam ir, sakykim, jeigu, jeigu mes e, mažinam skurdą pasaulyje, bet tai yra gerai, bet mes e, netomis pačiamis vertybėmis remiamės, kaip prieš tai kalbėjęs asmo. Now wish to... Thank you, Chair. Suteiksiu žodį komisijai. Aš atstovauju komisijai. Komisija sveikina pranešimo projektą, kurį parengė ponas Šolts. Mes dėkojame ponui Šolts už konstruktyvę dvasę, kurią vadovaudamasis jis dirbo. Mes labai vertiname pono Šolts darbą, jo pasišventimą ir tikimės, kad tai tęsis. Aš norėčiau pakomentuoti iš esmės du aspektus. Pirmiausia, turėčiau pasakyti, kad komisijai kelia nerimo e, darbo planas, tvarkaraštis. Kaip žinia, tikslas buvo finansuoti tam tikrus projektus, kurie atitinka ES interesus atitinkamose valstybėse. Europos parlamentas mane, kad tų programų nebegalima finansuoti pagal vystomojo bendradarbiavimo priemonę. Taigi mes nuo kitų metų vas, sausio mėnesio planavome finansuoti tuos projektus ir bet koks tvarkaraščio pasikeitimas sukels sunkumų, nes programos, kurias ketiname pradėti gyventi nuo kitų metų, turi būti aptartos ir patvirtintos šiais metais. Taigi komisija, aišku, padarys viską, kad padėtų Šolcui ir komitetui pasiekti grafiko. Keletas pastabų dėl Šolco pateiktų pakeitimų. Mes atidžiai komisijoje nagrinėjame pakeitimus. Su Šolcu esame nekartą diskutavę pakeitimus. Konkrečių pakeitimų dabar neaptarsiu. Tiesiog norėčiau pabrėžti, kad e, ponas Šolts ir AFET komitetas gali į mus kreiptis prireikus. Žinoma, mes negalime rasti sutarimo su dėl šio dokumento prieš parlamentui balsuojant dėl šio pranešimo. Kitas dalykas, ponė pirmininkė, apie kurį norėčiau kalbėti, yra komitologijos procedūra. Komisijos atstovai šiame komitete jau yra išdėstę savo poziciją. Akivaizdu, kad komisija ir taryba laikosi skirtingos nuomonės, teisinės nuomonės. Ir šis klausimas turės būti sprendžiamas horizontaliu būdu. Jūs minėjote, kad vyks diskusijos tarp institucijų, vyks trialogo susitikimai. Dabar nenorėčiau aptarinėti tų nuomonių skirtumų. Pakaktų pasakyti tik tai. Tie, kad strategijos galėtų būti laikomos deleguotais aktais, jos nėra reglamentuojančiojo pobūdžio. Taigi skyra, skiriasi nuomonės dėl 290 e, straipsnio interpretavimo ir pritaikymo. Aš manau, kad tai yra principinis klausimas. Pone Kvistivol sakė, kad komisija ir taryba nenori aptarti šio klausimo Tačiau norėčiau pabrėžti, kad komisija nori svarstyti šį klausimą, nori rasti sprendimą ir padarys viską, kad rastų atsakymą į šią problemą. Mes dalyvausime trišalėse dėrybose ir prisidėsime prie to, kad parlamentas ir taryba rastų sutarimą šiuo klausimu. Tiek norėjau pasakyti, ponė pirmininkė, ir laukiu tolesnio konstruktyvaus bendradarbiavimo su ponu Šulcu ir tikiuosi, kad rasime bendrą sutarimą prieš parlamentui balsuojant dėl šio dokumento. Ačiū. Žinoma, egzistuoja nuomonių skirtumai ne tik tarp komiteto ir komisijos, bet ir tarp atskirų komiteto narių. Suteiksiu žodį ponui Šolts, kad jis apibendrintų diskusijas. Herr Vorsitzender, ich bedanke mich für die äh, Bemerkung, Hinweise und auch. Pone pirmininkė, Norėčiau padėkoti Jums už šias diskusijas, kuriuose buvo pateikta daug įvairiausių nuomonių ir pozicijų, ir iš Europos komisijos pusės taip pat. Du dalykai. Strateginių tikslų apibrėžimas. Čia aš bandžiau aiškiai suformuluoti, jog ES turi strateginius interesus ir pagrindinis strateginis interesas ES turi būti susijęs su mm, pagrindinėmis teisėmis, profsąjungų teisėmis, žmogaus teisėmis ir e, reikia sustiprinti visų šitų teisių gynimą. Prekybos plotmėje taip pat. Aš peržvelgiau anglišką teksto versiją ir vokišką teksto versiją, man atrodo, kad, kad vokiškame tekste kalbama ne tiek apie strateginį interesą, kiek, apie, kiek yra pabrėžtas vystomo bendradarbiavimo e, svarbumas. Toliau dėl tam tikrų nuostatų išaiškinimo aš e, suprantu, kad yra nuomonių skirtumų ir nežinau, ar reikėtų apie tai kalbėti koordinatorių posėdėje. Žinau, kad visos trys institucijos skirtingai žiūri į šitos dalykus, tačiau turbūt net ir teisės tarnybos visų trijų institucijų ne visiškai sutarė dėl šių aspektų. Aš pasisakau už bendrą požiūrį, bendrijos požiūrį. Ir tai turėtų atsispindėti tose deleguotose teisės aktuose. Manau, kad turėtų būti įmanoma rasti sprendimą tarp tokį sprendimą, kuris tiktų visoms trims institucijoms. Toliau dėl tvarkaraščio. Aš jau sakiau, jog noriu, kad būtų laikomasi numatyto tvarkaraščio. Ir turint omenyje, kad Aš ir toliau labai glaudžiai bendradarbiausiu su ponia Norbener. Ir e, dar kartą patvirtinu, kad tikrai laikysimės e, numatyto tvarkaraščio. Dėkoju, noriu priminti, kad terminas pateikti pakeitimams yra vasario 15, komitete balsuosime kovo 16-17 dienomis. O dabar galime įti prie penktą darbo atrakės klausimų - makrofinansinė pagalba Ukrainai. Vertinsime dar vieną pranešimo projektą, tai yra mano projektas. Kaip žinote, komisijos pirminis pasiūlymas buvo pateiktas parlamentui pagal konsultavimuose su parlamentu procedūrą. Atsižvelgiant į pokyčius Lisabono sutartyje, komisija paskutinio posėdžio metu pažadėjo, kad omnibuso komunikatas bus pakeistas ir teisinės pagrindas bus 212. ES funkcionavimo starties straipsnis ir kitaip tariant bus taikoma įprastinė teisėkuros procedūra. Bet, kiek žinau, šitas formalusis pakeitimas dar nepakeistas. Bet suprantama, komisija jau pažadėjo ir tiesiog galbūt tam reikės daugiau laiko ir aš nusprendžiau, kaip bebūtų, eiti toliau ir parengiau pranešimo projektą ir galiu priimti jūsų komentarus. Iš esmės pritariu finansinės pagalbos teikimo Ukrainai idėjai, kadangi tai yra svarbi Europos partneriai ir jai tos pagalbos reikia. Bet, kalbant apie praktinius dalykus, turime užtikrinti, kad šita papildoma 500 milijonų eurų suma būtų skirta iš komisijos lėšų. Jeigu, aišku, Ukraina atitinka numatytas sąlygas. Kaip, jeigu pažiūrėtumėte į komisijos pasiūlymą, 110 milijonų pagalba, kuri buvo sutikta 2002 metais, galiausiai nebuvo perduota Ukrainai, kadangi Ukraina dar netitiko numatytų finansavimo kriterijų. O naujoji suma, kurią siūloma Ukrainai skirti, ji turi būti skirta tik tai po to, kai bus išmokėta senoji suma, ankstesnioji suma. Ir žinoma, dėl to mokant tą naują sumą sąlygos neturėtų būti susilpnintos. Sus jos turėtų būti pakankamai griežtos. Mes e, tiesa parlamente dabar nesuprantam, kokios yra tos ankstesnės e, sąlygos ir kokios naujos sąlygos. Turbūt komisija tai žino, mes pasitikime jų kompetenciją, na bet gal būtų, būtų logiška na, jiems suteikti tai, ko jie prašo, pagal e, atsižvelgiant į darybas dėl tas sąlygas, dėl kurių jas, jie sutars. Bet šiaip mes atliekame savo vaidmenį, norime, kad e, pasiūlymas galėtų būti aiškesnis, skaidresnis ir aišku, laisvę spręsti paliekama komisijai, mes čia nesikišame. Ir esu pateikęs nemažai pakeitimų, kuriame pats sustiprinamas parlamento vaidmuo ir pagerinamas pats e, šitas pasiūlymas dėl e, paramos teikimo. Jūs turite mano pranešimo projektą, per daug nepasakosiu, kas ten yra paminėta. O dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams iš EPP frakcijos, ponas Julio Vinklen. Much, chair. Ah, uh, I, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat trumpai kalbėsiu šiuo klausimu. Per pastarosius e, dviejus, e, tris mėnesius mes sudarome ketvirtą arba penktą panašaus pobūdžio susitarimą. Aš norėčiau pabrėžti, kad e, mūsų darbas su sekretorijatu yra labai našus. Rengiant nuomonę, man buvo pristatyti jūsų, ponė pirmininkė, pakeitimai. Aš manau, kad jie yra labai geri, tinkami ir aš norėčiau pabrėžti keletą dalykų. Pirma, aiškinamojo dalyje yra numatytas faktas. Yra sakoma, kad Ukraina yra ne tik ES strateginė partnerė. Ukraina taip pat yra įvardyjama kaip ir potenciali būsima ES narė. Tai yra labai svarbu. Žinoma, tai yra politinis klausimas ir nenorėčiau su gerbiamu kolega pradėti diskusijų šiuo klausimu. Tačiau Mums reikia kalbėti ir ne tik apie vertybės, bet ir apie ekonominius ir priekybos santykius, kurie gali taip pat prisidėti prie gero valdymo ir pagarbos žmogaus teisėms. Norėčiau dabar pereiti prie pakeitimo susijusios su tam tikromis sąlygomis, kurios turi būti įgyvendintos skiriant makrofinansinę pagalbą. Aš pritariu uh, tai minčiai, kad mes turime stiprinti atskaitingumą. Aš esu iš šalies, kuri dėja šiuo metu yra sudarusi sustarimą su komisija TVF ir pasaulio banku. Aš esu Rumunijos atstovas ir galiu pasakyti, kad norint sudaryti susitarimą, tokio pobūdžio susitarimą, labai svarbus yra skaidrumo ir atskaitingumo klausimai, taip pat ir efektyvaus pagalbos panaudojimo klausimai. Taigi yra visas ratas klausimų, kuriuos turi aptarti pasaulio finansų organizacijos ir ES. Šie klausimai yra plačiai svarstomi ir aš manau, kad e, jeigu bus sustiprintas skaidrumas ir atskaitingumas, jeigu mums pavyks pasiekti sutarimą su Europos komisija dėl pagrindinių minimalių sąlygų nustatymo, tai bus labai gerai, nes mes galėsime matyti, ar tokios nustatytos sąlygos prisideda prie Ukrainos arba kitos šalies gaunančios finansinę paramą ekonomikos e, situacijos gerėjimo. Taigi aš manau, kad mes turime bendradarbiauti su Europos komisija, ieškodami būdų, kaip sustiprinti skaidrumą šalyse. Ir kitas dalykas. Pagalbo, pagalbos administravimas ir pagalbos išmokėjimas. Apie tai yra kalbama viename iš jūsų, pone pirmininkė, pateiktų pakeitimų. Aš jam pritariu. Ačiū. E, Dėkoju. Kitų šešėlinių pranešėjų posėdėje nėra, taigi jeigu daugiau nėra norinčių pasisakyti, atrodo, kad yra, ponas Lartmark. Really... Aš turiu vieną detalų klausimą Europos komisijai. Galbūt komisija galėtų man atsakyti raštu, nes turime nedaug laiko. Čia yra sakoma, bent jau komisija sako aiškinamajame rašte, kad komis, Ukrainai bus skirta 500 milijonų eurų ir kad komisijai turi būti suteikta galimybė pasiskolinti tos pinigus iš finansų institucijų arba kapitalo rinkų. Galbūt komisija galėtų raštu man atsakyti į šį klausimą. Aš norėčiau sužinoti, kaip tai vyksta, kaip vyksta toks skolinimasis Ir ar už tai turės sumokėti šalis, kurios daro įnašus į ES biudžetą. Taigi aš norėčiau sulaukti detalaus atsakymo į tai, kaip komisija skolinsis, pavyzdžiui, kapitalo rinkose ir kokių palūkanų normų jūs tikitės. Dėkoju. E, aš tikiuosi, kad bus taikoma standartinė procedūra, bet e, norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui, ponui Lukas Dalicijatis. Galbūt jis galės patikslinti šį klausimą, galės pakomentuoti. Šį klausimą prašom. <clears throat> Much, uh, this... Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū, kad įtraukėte šį klausimą į darbo tvarkę. Ačiū, kad greitai parengėte pranešimą, kad išaiškite pagidavimą gauti pakeitimus. Pateikite pakeitimus, aš prašau. E, jie yra tikrai naudingi, konstruktyvūs, yra trys pagrindinės e, tų pakeitimų kategorijos. Viena susijusi su naujosios starties e, teisiniais subtilumais ir su tai suprantama. Kita kategorija, kur kalbama apie naują teisinę procedūrą pagal naują sutartį ir toliau kalbama apie institucinius pokyčius susijusius naują sutartimi. Kalbant apie dvi paskutinės kategorijas, apie jas mes dar turime apie tos pakeitimus turime pasvarstyti. E, mes suprantame, kad e, didelių pakeitimų dėl esmės nėra, ačiū, ačiū Jums už tai, bet e, kalbant apie tas dvi paskutinės minėtas kategorijas, tai tie pakeitimai susiję su politiniais klausimais ir mes vieni negalime sureaguoti, bet dirbsime su jumis tarybą, kad konstruktyviai kažkaip aptartume, rastume tinkamą kompromisą, kuris padėtų mums priimti priimtina visoms šalims tekstą. Kaip bebūtų, dabar galioja naujas startis ir reikės paieškoti, koks yra tinkamiausias mūsų darbo būdas. Kaip supratau, jūs nekatinote dabar aptarti pakeitimo detalių. Tai į detalės nesileisiu, o dabar dėl komisijos omnibuso. Kol kas jis neparengtas, bet laukiame jo per atinančias dienas. E, pakeisime komisijos aktą ir tikimės, kad tai jau bus labai greitai padaryta. Tad dėkojame Jums, kad Jūs pradėjote tą darbą dar negavę komisijos formalaus pasiūlymo. Ir žinome, tikiuosi, kad mes galėsime sėkmingai dirbti ir parengsime tikrai gerą, naudingą dokumentą. O dėl užduoto klausimo, taip tai nėra dotacija, todėl jinai skiriama ne iš komisijos biudžeto. Komisija ima tos pinigus iš rinkų, e, suteikia ir e, paskui gražinas pinigus paėmus iš valstybių narių. Tad tiesioginio poveikio, tiesioginio poveikio nebus, tai bus tik netiesioginis poveikis per garantinį mechanizmą. Ten yra numatytos e, daugas priklauso nuo laiko, per kurį laiką bus gražinta ir taip toliau, bet tai tiesiog nepoveikio nebus. E, taip, taip pat buvo klausimas dėl paties mechanizmo, kaip jūs tam pinigus imsite tai iš rinkų, e, skolintės iš rinkų ir kokios gali būti palūkanos, ar turit kokios nors informacijos. Na, aš supratau, kad pinigai nebus įmami iš biudžeto, Ir kadangi taip yra, tai man labai įdomu, kaip bus apsaugoti e, Britų mokesčių mokėtojai. Dėl to norėčiau žinoti, kaip tas mechanizmas veikia, gal galėtumėte išsamei tai apie aprašyti. E, tad norėčiau paprašyti, jeigu galima, kad tai man išsamei išdėstyti raštu. Na, man atrodo, kad ir kitiems komiteto nariams tai būtų įdomu, sako pirmininkas. Taip, e, tikrai daug komiteto narių turbūt rūpi, daugumai komiteto narių rūpi, ar yra galimybės išmokėti tos pinigus už kaip mažesnius kaštus. Ir be manęs turbūt daugeliu kitų taip pat būtų įdomu, kaip tos pinigus išmokėti taip, kad tai niekam nieko nekainuotų. Bet aš tikrai abejoju, kad tai bus ir dėl to aš norėčiau labai išsamei, kad jūs man papasakomėt, kaip tas mechanizmas atrodo. Komisija taip, e, dėkuoju už tą pagidavimą, mes tikrai pateiksime jums daugiau informacijos, daugiau detalių, bet dabar norėčiau galbūt keletą tokių esminių dalykų paminėti, kaip tai atrodo. Komisija kreipiasi į kapitalo rinkas, e, ima į paskolas, dažniausiai tai yra obligacijų forma, gaunama paskola ir taikoma tam tikra palūkanų norma ir pagal naujausius duomenis, kuriuos gavome iš tarnybos, kuri vykdė tas operacijas, palūkanos yra apie 4 procentus. Taigi ta paskola tikrai kainuos, bet tai kainuos Ukrainai. E, palūkanos bus mokėtos Europos Sąjungai ir Europos Sąjunga turės gražinti tos pinigus investuotojams, kurie investavo ES obligacijas. Poveikis biudžetui yra daugiau mažiau paaiškintas komisijos pasiūlymo finansinė, finansinėje ataskaitoje, bet trumpai išnekant galiu pasakyti, kad ES turi paskolų, steikimo, paskolų garantijos teikimo mechanizmą numačiusi visiems kreditams, kurie teikiami ES vardu trečiosiams šalims. Ar tai būtų finansinė parama, ar mm, Europos Nesinio banko, ar kitos paskolos. Ir mm, tos paskolos teikiamos e, gavus 9 procentų garantavimą, laidavimą ir likusios sumos lyginamos su praėjusiu metu nelingai garantuotume sumomis, jeigu jos didesnės negu praeitais metais, tai tada reikia laiduoti už didesnę sumą. Garantijų fonde panaudojama specialiai skirta tam eilutė, kol kas jinai nebuvo iki galo, tie, tie pinigai nebuvo iki galo panaudoti, nes mechanizmas nėra e, senas, tai naujas mechanizmas ir yra dar yra lėšų, kurios galėtų būti panaudojamos garantijoms. Na, bet e, aš galėčiau vėliau suteikti daug informacijos. Gerai, ačiū už tą paaiškinimą, bet visgi dar lauksime papildomos informacijos šio svarbių klausimų. Kad pasitikslintume. Ačiū už komentarus dėl šio mano pranešimo projekto. Kaip jau minėjau, man labai padėjo sekretariatas, Mart e, ypatingai dėl to sugebėjau pateikti tą projektą pakankamai greitai. Tai ačiū Jums labai už projektą, Jūs patikėt projektą, aš pasiūliau galutinį variantą. Žinoma, tą projektą galima dar patobulinti, kaip kad minėjo APP ir komisijos atstovai. Ir tikiuosi galiausiai tas pranešimas atitiks ir e, komisijos ir mūsų komiteto viso parlamento poreikius. Na, trumpai dar norėčiau Jums informuoti, kad pakeitimams terminas yra vasario 15. -oji. Mūsų komitete balsuosime kovo 16-17 dienomis. Dėkuoju, dabar galime eiti prie šeštojo klausimo ir pakalbėti apie pasaulinės finansinės ir ekonomikos krizės poveikį besivystančiom šalims ir bendradarbiavimo plėtojimui, visomai bendradarbiavimui. Tai yra nuomonės projektas, jį referentė Marija Munis iš socialdemokratų frakcijos, matau, kad yra salėje, greitai steiksiu Jums žodį, norėčiau tik priminti, kad Deve komitetas nusprendė pateikti pranešimą savo iniciatyvą šią pačią temą, kadangi mūsų komitetas sakingas už nuomonės pateikimą šioje srityje, tai mes dėl to ir svarstame dabar šitą klausimą. Matome tam tikrų požymių, kad pasaulio ekonomika atsigauna, vienam šalim lengviau, kitom sunkiau, nesuprantama, yra tam tikri skirtumai, bet uh, tos e, vargingos šalis dar tebe jaučia e, recesijos poveikį, sumažėjo prekybos apimtis, tiesioginių užsienio investicijų apimtis, tai toks yra nuomonės kontekstas, o dabar prašau Marija Mūnis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip sakiau, pasisakydama anksčiau, ekonominės finansinės krizės e, pasiekmes pasireiškia eksporto sumažėjimu besivystančiose šalyse. Todėl e, pietuose iš tikrųjų ekonomikos augimas dėl to smarkiai nukenčia. Yra parengta puikiai Enrique Guerrero e, nuomonė šituo klausimu. Mes e, aptariamoje nuomonėje turime išdėstyti nuoseklę ES poziciją šitais e, klausimais. ES turi naudoti savo instrumentus, galvodama apie vystamai bendradarbiavimą. Turime taip pat galvoti apie socialinės sąlygas ir apie rūmą nepažeidžiantį darbą, bei apie tai, jog protekcinės priemonės gali padėti sumažinti skurdą, taip pat turim nepamiršti dohos darybų ciklo, darybų dėl bananų, Latinos Amerikos valstybių. Turime plėtoti ekonominį dialogą su tomis šalimis, turime užtikrinti geresnės palankesnės kainas vartotojams, taip pat e, remti vystamai bendradarbiavimo iniciatyvas, visą tai gali padėti sustiprinti prekybą su besivystančiomis valstybėmis ir mažinti skurdą juose. Mes norėtume taip pat, kad komisija geriau naudotų, tikslingiau naudotų savo lėšas šitiems e, tikslams. Norime, kad regioniniai bankai būtų įtraukti į tą procesą ir taip pat, kad būtų naudojama 22 valstybių sukurta bendra mm, lengvatos sistema ir kad čia būtų įtvirtinama ašis pietus pietus. Aišku, visi šio komiteto narių pasiūlymai ir pakeitimai mus domina, mes esame atviri jiems. Dėkuoju uždėmesi. Dėkoju. Komiteto nariai nori pasisakyti. Pirmiausia, suteikti žodį Daniel Kasperui, EPP frakcija. Mėly kolegos, aš norėčiau padėkoti Jums savo ir savo kolegų vardu už teksto pakeitimą. Mes pritarėme uh, daugumai to teksto punktų, tačiau paskui mes e, aptarsime dar atskirus aspektus ir pateiksime dėl jų kai kurių pakeitimų. O šiaip labai dėkuoju už dokumentą. Thank you very much, and I also would like to... Ačiū. Norėčiau prisijungti prie Daniel Kaspari. Pastabų tikrai puikiai padirbėjote, ap, apžvelgėte daugelį klausimų. Ir aš manau, kad jūsų nuomonės projektas yra geresnis negu pagrindinis pranešimas, nes bandėte surasti pusiausvyrą jame. Reikia pripažinti bankų vaidmenį finansų krizėje, tačiau reikia taip pat kalbėti ir apie reglamentavimo stoką ir priežiūros stoką. Taip pat negalime taikyti pernelyg įmantrių instrumentų arba priemonių bankų valdymo srityje. Ir ypatingai reikia pabrėžti priežiūros stoką. Daugelėje šių valstybių augimas nebuvo fiksuotas praėjus 40 metų nuo nepriklausomybės. Jos paveldėjo tam tikrą politiką. Aš esu bendravęs su verslininkais tose valstybėse ir uh, Verslininkai manęs klausia, kodėl į tas valstybės yra bandoma perkelti baltųjų verslininkų žlugusias e, mintis. Aš norėčiau konkrečiai pažvelgti į nuomonės projekto punktus. Pirmame punkte yra kalbama apie sumažėjusias pajamas iš eksporto, visa tai yra suprantama. Žinoma, mums reikia derinti politiką, vystomąją politiką ir prekybos politiką. Ir čia egzistuoja bendras sutarimas, priekyba gali padėti kovoti su skurdu. Tinkamas darbas ir darbo vietų kūrimas taip pat yra labai svarbu. Mes turime remti verslininkus daugelį iš tų besivystančių šalių. Kai aš bendrauju su verslininkais tose valstybėse, jie skundžiasi dėl ES vykdomos politikos, tačiau skundžiasi ir dėl savo pačių vyriausybių vykdomos politikos. Jeigu verslininkai uždirba pelno, jie vėliau gali investuoti ir sukurti naujų darbo vietų, tačiau ten nėra jokio teisinio tikrumo. Jeigu verslininkai įsigyja žemės, jie nežino, ar rytoj ta žemė jiems dar priklausys. Taigi aš norėčiau, kad būtų padaryta nuoroda į vietos verslininkus ir pagalbą jiems. Taip pat reikėtų kalbėti apie pagrindinius dalyvius ir pilietinės visuomenės vaidmenį. Žinoma, mums reikia kovoti su protekcionizmu. Šis komitetas per pastarosius keturis metus daug kalba apie protekcionizmą komiteto nariai tikrai sutarė, kad reikia kovoti ES su protekcionizmu ir mes visi dėl to sutarėme. Tačiau reikia žvelgti ir į protekcionizmą besivystančiose, neturtingose ir mažiau išsivyščiusiuose šalise. Ganoje, pavyzdžiui, 35 procentai ryžių yra užauginama, 65 procentai yra eksportuojami. Čia reikia kalbėti apie tarifus, apie tam tikras prekybinės kliūtis. Ir tą patį galima pasakyti ir apie medicinos priemonės. Reikia galvoti apie ko, kovą su protekcionizmu ir besivystančiose valstybėse. Ir galiausiai dėl ketvirto punkto. Aš džiaugiuosi, kad jūs kalbate apie e, daugia šalių plėtros bankų kapitalizaciją. Dramblio kaulo krante lankiausi, dalyvavau forume ir klausiau, ko reformų šalis iš mūsų tikisi, kai mes teikiame jiems vystomąją pagalbą. Su forumo dalyviais aptarėme daug klausimų ir jie norėjo, kad būtų sukurtos tam tikros taisyklės, teisės aktai, kurie diversifikuotų finansinių paslaugų teikėjų veiklą, kad būtų kalbama ne tik apie e, daugiašalius plėtros bankus, bankus, kad būtų kalbama ir apie kitas priemonės kurios gali suvaidinti svarbu vaidmenį. Apskritai yra daug iniciatyvų, kurios ragina žmonės padėti verslininkams besivystančios šalyse. Pavyzdžiui, padėti vištų augintojams, kai kuriuose kalbėti apie vietos bankus, regionų bankus, bet kokias institucijas. Iš esmės, man reikia, kad finansinės paslaugos būtų diversifikuotos ir kad būtų dėmesys skiriamas ne tik daugia šaliams plėtros bankams, bet ir finansinių paslaugų tiekėjams, jų diversifikavimui. Dėkoju, sako pirmininkas, ar yra norinčių pasisakyti ponas Higgins Guevardu. Um, Taip, pirmininką trumpai kalbėsiu kadangi šita tema susijusi su kitu klausimu, politikos suderinamumu, aš pasižymėjau, kad pasiūlyme e, kalbama apie tai, kad reikia politiką suderinti, atsižvelgti į skirtingų šalių prioritetus. Ir manau, kad čia yra vienas prieštaravimas. Jeigu pažiūrėtume į PPO ir Dohos darybų raundą, uh, apie būtinybę prisidėti prie neligybės mažinimo, prie skurdo šalinimo. Tai mm, man bent atrodo, kad Ohos darybų procese dominuoja stipriausios e, šalis su daugiausiai įsivyšusio ekonomika ir jos tiesiog e, gina savo bendradarbiavimo interesus ir jos e, tiesiog siekia uh, um, užtikrinti kodėsnius pelnus savo pramoniai. O ir um, tie regionai kaip Afrika, Karibų jūros regionas te, turi tiesiog uh, kažkaip pats mm, kovoti su žiauria, griežta e, aktyvia konkurencija iš tų svišių šalių, dabar Kinija dar tarp prie jų prisijungė. Ir aš nežinau, kaip tas PPO procesas gali padėti šimtams milijonų žmonių išbristi iš skurdo ar e, kaip tai gali padėti jų visuomenėms užtikrinti lygybę tarp žmonių. Ir tam pasiūlyme kalbama apie tai, kad e, reikėtų padėti besivystančiam šalims gauti kreditus. Na, ir kreditai, pinigai yra labai svarbus. Tačiau vėlgi matome, kad tos vargingos šalis turi labai karčios patirties 90-mečiuose, nes matome daug pavyzdžių, kai kreditai buvo panaudojami kaip galimybė atverti e, rinkas e, priekybai be kreditų. Ir e, pasiekmes buvo tikrai katastrofiškos nu, gamintojams ir prekiautojams tose varginkose regionuose. Tad tie kreditai, kaip jie suteikiami, tikrai nepadės e, nei sumažinti skurdo, nei užtikrinti politikos suderinamumą. Dėkoju. Ar būtų kokių papildomų komentarų prie suteikiant žodį komisijai? Serija Borda? Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Keletas pastebėjimų. Visų pirma, komisija labai džiaugiasi pasiūlymų pabrėžti e, vystamosios politikos nuseklumą, kaip jūs žinote, komisija šito požiūriu e, priėmė tam tikrų sprendimų rugsėjo mėnesį ir taryba taip pat nagrinėjo šį aspektą, yra rengiama parlamento nuomonė tuo klausimu. Mūsų aptariame dokumente tai taip pat atsispindi ir taip pat mūsų darbo programoje tai e, atsispindės, būtent kalbant apie orumą nepažeidžiantį darbą, ten bus įtraukti ir kiti kai kurie dalykai, apie kuriuos mes dar kalbėsim. Tai yra maisto sauga ir kiti dalykai. Komisija iš tikrųjų nori daryti pažangą toje srityje, eiti šitą linkme ir užtikrinti geresnį nuoseklumą šioje srityje, apimant ir prekybos dimenciją. Ir mes taip pat esame pasirengę bendradarbiauti su parlamentu, o pačiame parlamente tarp įvairių frakcijų taip pat bus dirbama šituo klausimu ir politinis susitelkimas šita labai svarbia tema iš tikrųjų turbūt duos vaisių. E, e. Norėčiau suteikti žodį nuomonės projekto rengėjui. EPP frakcijos vardu prašom el apoyo que el comercio puede ofrecer a la política de desarrollo en un marco general. Tartutinės prekybos komitetas turi pabrėžti tą pagalbą, kurią galima skirti besivystančiams valstybėms vykdant sanglaudos politiką. Mes negalime pritarti tam, ką kalbėjo ponas Higgins, kas yra rašoma jo projekte, nes tai prieštarauja mūsų komiteto anksčiau suformuluotoms pozicijoms. Pirmininkas, dabar mes svarstame Munijas parengtą dokumentą. Uh, Taigi suteiksiu žodį Marijai. Norėčiau priminti, kad uh, Vystimosi komitetas rengia pranešimą šiuo klausimu. Tiesiog mes uh, nuomonės projektu darome savo indėlį į vystimosi komiteto rengiamą pranešimą. Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems kolegoms už pastabas. Aš manau, kad pakeitimų pagalba mes galėsime pabrėžti būtinybę kurti kokybiškas darbo vietas, apie kurias jau yra kalbama antrajame punkte. Žinoma, aš pabandžiau viską apibendrinti ir sutraukti į pagrindinius punktus, bet žinoma, darbo vietų kūrimo klausimas yra svarbus. Prieimas prie kredito. E, tokį prašymą mes esame girdėję iš besivystančių valstybių. Kredito linijos dėl ekonominės krizės yra uždaromos ir norėdamos suintensyvinti savo ekonomiką, tos šalis turi turėti galimybę prieiti prie uh, kreditų. Reikia, aišku, derinti ir vienodinti ES vykdomas politikas, aš su tuo sutinku. Prekybos ir vystimosi politikos turi būti sudarinamos ir jos neturi prieštarauti viena kitai. Pirmininkas, tiesiog jūsų informacijai pakeitimus galima pateikti iki vasario antros dienos ir nuomonės projektą mes tvirtinsime vasario 23 dieną. Dabar perėsime prie septinto darbo tvarkės punkto. Svarstysime nuomonės projektą. Pati pranešimą šiuo klausimu rengia vystimosi komitetas. Mūsų nuomonės rengėjas yra Joe Higgins, GUE frakcijos atstovas. Svarstysime ES politikos suderinamumo vystimosi labui ir oficialiosios vystomosios pagalbos plus koncepcijos klausimą. Taigi suteiksiu žodį pranešiai Joe Higgins, prašom. The... Dėkuoju, pirmininkė. Ne, nuostabu, kad EPP nori atsikeršyti. Nebejoju, kad mano nuomonė bus priešinga daugumai šio komiteto narių. Bet e, noriu teikti, kad realiai politika yra nesuderinta. Jeigu pažiūrėtume į teoriją ir į praktiką, kaip e, priekyba vykdoma vargingose šalyse. Ir visi tie gražus žodžiai apie Europos vertybės, apie demokratiją, teisingumą lieka tik graži, gražus žodžiai. Jeigu pažiūrėtume į dokumentą, į mūsų konkuravimo pasaulyje sąlygas, pamatysime, koks mūsų yra pagrindinis interesas - praverti duris į kuo daugiau rinkų, kuo daugiau liberalizuoti priekybą ir paslaugas vargingose šalise. Tam, kad ES esančios e, didžiulės kompanijos galėtų įžengti į tas rinkas ir naudotis tomis šalimis, tam, kad patidintų savo pelną. Ir dėl to nukenčia ta vietos ekonomika, maži gamintojai ir darbo žmonės. Ypač dokumentas Globalioja Europa, kuriame kalbame apie socialinį teisingumą, e, paminėta, kad reikia įvertinti potencialią žalą nesvargingom šalims, šalims dėl ES viržymos į rinkas ir taip toliau. Ir man atrodo, kad tai yra tiesiog mm, penelik švelnus pasakymas, kadangi Afrikos karibų jūrų regione ES veiksmai nepotencialiai gali būti žalingi, bet jie buvo jau be galo žalingi. Ir pati ES prognozuoja, kad naujas sustarimas su viduržymio jūros šalimis e, prives prie to, kad susijusiuose šalyse bus parasta milijonai darbo vietų, ypatingai gamybos sektorėje. Ar tai iš tikrųjų atitinka milijonų vargingų žmonių, darbo žmonių? Ar tokia turėtų būti prekybos Europos Sąjunga realybė? Dar norėčiau paminėti, kad visas liberalizavimo ir privatizavimo procesas, kurio ES reikalauja priekybos susitarimuose, faktiškai ir privedė prie pasaulinių finansų sistemų griūties, prie ekonomikos nuosmukio. Ir gaunasi taip, kad vargingi žmonės už tą krizę moka dar daugiau negu kad ES. Tad aš siūlyčiau pirmininkė įsiklausyti į žmonių ten dirbančių balsą, mažų gamintojų, darbuotojų, profesinių sąjungų nuomonę, kadangi jie realiai susiduria su priekybos su ES realybė ir jie mato didžiulį atotrukį tarp ES deklaracijų, sąžiningos priekybos propagavimo ir realybės. pati ta idėja, kad e, paslaugos besivystusių šalyse pirkimo pa, konkursai turi būti atverti e, visiems kitiems ES, kitoms ar daugia nacionalinėms kompanijoms. Ir tai jokių būdų nepadės mums pasiekti tūkstantmečio vystimosi tikslų susijusių su skurdo mažinimu. Na ir paskutiniai du mm, aspektai susiję su e, intelektinė nusavybė, susijusia su priekyba vaistų srityje. Čia man būtų išgirsti įdomu įvairių frakcijų atstovų nuomonės, aš norėčiau paklausti, ar jie tikrai nori, kad e, vaistų pramonės srityje būtų naudojami tie patys brutalūs prekybos metodai, vertybės, kurias diktuoja tas daugianacionalinės kompanijos. Ir jie nori, kad tai būtų taikoma ir sveikatos priežiūros bei farmacijos srityje. Aš bent jau labai aiškiai teigiu, kad šios didelės farmacijos kompanijos neturėtų gauti veto teisės ir uh, dėl to, kaip e, reikėtų suteikti vaistus tiems e, toms vargingoms šalims. Dėkuoju dabar frakcijų vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, kad e, mūsų pozicija yra puikiai žinoma. Tarptautinės prekybos komitetas siekia remti tas e, valstybės prekybos e, politikos kontekste ir įtvirtinant nuseklumą. Aišku, pasaulinė prekybos organizacija ne visiškai gali sutikti su tokiu pasiūlymo turiniu. turiu taip pat numenį ir anksčiau parlamente priimtą rezoliuciją šituo klausimu. Pritariu rezoliucijos e, nuomonės e, projektui. Pirmas ir antras punktai. Ponas Higginsas ten kalba apie. skirtumą tarp turtingų ir neturtingų valstybių galbūt to būdu atsispindi ne visiškai tiksliai reali situacija tos valstybės, kurios e, atvėrė savo sienas liberalizavimui. Žinome, kokie yra rezultatai Kinijoje, Indijoje, Brazilijoje. Mes matom, jog tos valstybės dabar e, išeina iš krizinės situacijos gana greitai, matome, kokiu pasiekmių davė jų politika. Yra valstybių, kuriuose nedarbas siekia 20 procentų. Komisija pateikė skaičius, tačiau tie skaičiai skiriasi nuo tų, kuriuos mini dokumente ponas Higgins. Tai aš manau, jog reikėtų išklausyti komisijos nuomonę šito klausimu. Toliau ketvirtas punktas Čia mes kalbame apie tokius dalykus, kurie turėtų būti dar giliau panagrinėti ir apmastyti, panalizuoti. Mes žinome, jog ekonominės partnerystės sutartys iš tikrųjų naudingos pačios neturtingiausiams valstybėms. Penktasis punktas. Čia jūs per daug kategoriškai teigiate, kad dvišalės dėrybos gali būti naudingos. Šeštas punktas. Čia kalbama apie PIK susitarimus, apie TRIP susitarimus, kalbama apie vaistus už prieinamą kainą, tai yra visiškai teisinga. Bet mes norėtume, kad pranešėjas atsižvelgtų į mūsų pateiktus komentarus ir kad e, čia būtų įtraukti tokie aspektai, kuriuo atspindi mūsų komiteto nuomonė. Čia kalba sukasi apie nuoseklumą, nes prekyba gali būti labai naudingas uh, instrumentas, užtikrinantis didesnį nuoseklumą vystomai bendradarbiavimo politikai ES. Reikėtų skirti besivystančias šalis, neišsivyščiusias e, šalis ir atitinkamai koreguoti politiką, diferencijuoti ją. Europos e, Sąjunga turi užtikrinti tą nuoseklumą, taikydama ir tokias priemonės, kaip viskas išskyrus ginklus iniciatyvos kontekste. užtikrinant tam, tam tikrus asimetrinius e, principus. Tad e, šitie dalykai turėtų būti naudojami tinkamai kaip tam tikri svertai. Mes turime nepamiršti, jog ES yra pagrindinė pagalbos teikėja vystamojo bendradarbiavimo srityje šiuose šalyse. Aišku, mes galime ir turime daryti visą laiką vis daugiau, tačiau turime galvoti visų pirma apie nuoseklumą, mes turime nurodyti ne tik tai tuos instrumentus, bet ir paminėti tas rytis, kur reikėtų dar tam tikro pagilinimo. Dohos ciklas, Hongkongo darybas, e, muitai 2013 metų perspektyva. Taip pat e, nepam, turime nepamiršti, jog e, paramos gavėjos šalis taip pat turi elgtis nuosekliai, e, tos lėšos, kurias e, jos gauna, turi būti tinkamai naudojamos. Nuomonės aiškiai išsiskyrė, dabar perikime prie SND frakcijos e, David Martin. Ačiū pirmininkė. Mano pozicija yra tarpinė tarp pranešėjo ir vėliau kalbėjusiojo kolegos. Prieš tai kalbėjęs kolega pasisakė prieš dokumento dvasę ir turinį. Aš pasisakau už vieną iš šių punktų. Joe Higgins iškėlė labai svarbių klausimų. Mano frakcija mano, kad rinkų atverimas ir priekyba gali būti lemiama vystimusi, tačiau visą tą procesą reikia administruoti ir kontroliuoti. Mes nematome, kad reikėtų atverti rinkas be jokios pusiausviros. Dėl antrojo punkto, dėl neoliberalios prekybos liberalizavimo darbo atvarkės. Žinoma, būtų galima daug apie tai kalbėti, bet aš norėčiau už tai ką pasakyti. Kolega yra teisus, pabrėždamas tai, kad būtina taikyti nuoseklę vystimosi politiką. Ir Svarbiausia yra užtikrinti, kad besivystančios šalis turėtų rinkama, tinkamą infrastruktūrą rinkoms atverti. Jeigu tiesiog rytoj atversime rinką, tokiu būdu galima sužlugdyti vietos infrastruktūrą. Būtina užtikrinti tinkamą administravimą, tinkamą kontrolę. Tokiu būdu suteikiama galimybė besivystančiams šalims uh, atverti savo rinkas. Aš manau, kad to mes dar nepasiekėme. Dėl viešųjų pirkimų aš neprieštarauju minčiai, kad viešasis pirkimas turėtų būti taikomas tam tikroms kategorijoms. Tačiau pirmiausia reikia sukurti teisinius pajėgumus besivystančiose valstybėse. Kol to nėra padaryta, E, tokie pasiūlymai, jų gyvendinimas gali atnešti tragiškų pasiekmių. Toms valstybėms reikia teisininkų, pareigūnų, kurie galėtų kurti tinkamas sąlygas, tinkamą infrastruktūrą ir pagrindą. Taip pat yra reikalingos ekonominės ir socialinės politikos. Jos turi būti sudarintos su rinko atvirimo pasiūlymais. Mes taip pat kalbame apie tai, kad besivystančios šalis turėtų būti ne tik gamintojos arba žaliavų tiekėjos. Mes turėtume stengtis diversifikuoti jų veiklą, tačiau kilmės taisyklės apsunkina tokių besivystančių šalių pereimą nuo tiesiog žaliavos gamintojų prie kito statuso. Daugelis nevyriausybinio organizacijų teigia, kad jeigu mes ir toliau vykdysime mm, partnerystės prekybos susitarimus, mm, Tai mums reikės skirti nepriklausomus auditorius, kad jie praėjus 3-4 metams įvertintų, kai buvo atvertos rinkos ir ar tai atitiko vystimosi tikslus. Ir aš manau, kad mums reikėtų griežtai susitarti dėl stebėjimo komiteto steigimo mes turėtume svarstyti konkrečius faktus, ar rinkos atverimas padeda valstybėms vystytis ar ne. Ponas Higgins kalbėjo apie TRIPS susitarimą, aš su tuo sutinku. Gaila, kad besivystančios valstybės negali pasinaudoti TRIPS sutartimis dėl nepatentuotų vaistų. Tokiu būdu mes e, neleidžiame Indijos e, vaistų gamintojams e, gaminti pigių nepatentuotų vaistų, kurios galėtų teikti Afrikos valstybėms. Mes norėtume pakoreguoti nuomonės projektą, tačiau norėčiau pasakyti, kad aš pritariu projekto dvasiai, tačiau turiu pastebėjimų dėl jo turinio. Pirmininkas, dėkoju, frak, žaliųjų frakcijos vardu kolega Janik. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai rytą visiems. Atsiprašau, kad pavėlavau į posėdį. Dėl šio projekto mano frakcija mano, jog šio projekto dvasia yra tinkama, tinkamai yra e, pabrėžiami tam tikri nenuseklumai egzistuojantis politikos rytyje, be kita ko ir prekybos politikoje. Taip pat daroma nuoroda į tūkstant, nėra nuorodos į tūkstantmečio tikslus, į sveikatos apsaugos e, tikslus, visuomenės sveikatos apsaugos tikslus ir tai yra e, bendros strategijos e, viena iš svarbiausių problemų. Dabar siekiant sustiprinti šį projektą galėtume įtraukti keletą specifinių atvejų, pavyzdžiui, E, paminėti bendro žvininkystės politikos kai kurios aspektus, nes buvo iškylę tam tikrų prieštaravimų tarp Europos bendro žvininkystės politikos ir tarp galimybės e, AKR e, valstybėms naudotis žuvininkystės sistema. Europa dabar bando spręsti savo pieno sektoriaus krizę. Yra didinamos subsidijos e, pieno miltelių eksportui ir tai turi labai neigiamų pasiekmių pietų šalių pieno miltelių eksportui. Tai galėtume ir kitų pavyzdžių įtraukti. Taip pat, pavyzdžiui, paminėti Europos ir pietų Korejos laisvos prekybos sutartis. Europa e, yra išsiderėjusi išimčių dėl e, mašinų CO2 iš, iš metalų. Koreja taip pat yra, o Koreja yra įsipareigojus laikytis e, tam tikrų reikalavimų dėl klimato kaitos mažinimo. Tad yra tam tikrų nenuseklumų ir mes turime juos pašalinti ir sustiprinti tekstą tais konkrečiais e, pavyzdžiais bei darant atitinkamus pakeitimus. Ačiū. Ar būtų daugiau norinčių pasakyti iš frakcijų? Datmo? Mane visą laiką žavėjo ir dar įspūdį Higginso iškalbą, nors gal ne visiškai pritariu ir visai nepritariu tam, kas sako. Jūs minėjote Indiją. Ponas Martinas uždavė klausimą, ar pašalinti priekybos barjerai suteiks galimybę šalims atsigauti. Aš galiu pateikti statistikos. Indijoje maždaug vienas milijardas gyventojų. Deja, jie iš Junktinės koalicijos importavo e, socializmą pandetinėrui valdant. Ir Indija nuo 47-77 metų faktiškai turėjo uždarą rinką. O jeigu pažiūrėtume į Hongkongą, kitą mūsų koloniją, kur buvo apie 4 milijonus žmonių, tai jų ekonomika buvo visiškai atvira. Ir per tą laikotarpį maždaug nuo 47 iki 77 metų Hongkongas e, generavo daug daugiau eksporto bendrai prasme, ne pagal, ne pagal gyventojų, bet absoliučiai skaičiais. E, E, turėdamas 4 milijonus daugiau negu Indija, turėdama milijardą žmonių. O Indija pradėjo, pasidarė daug turtingesnė, kai pradėjo teikti paslaugas e, įmonėms e, kaip informacijos technologijos srityje ir panašiai. Ir pradėjo viskas gerėti būtent liberavus, liberavus prekybą um, Gandhi laikais, kuris buvo liberalizavimo, kuri buvo liberalizavimo lyderė. Tad aš visiškai dėja negaliu pritarti dėl jūsų nuomonės. Dėkuoju, mums taip pat patinka ir jūsų iškalba. O dabar suteiksiu galimybę pasisakyti referentui. Tiesa, Robinsu dar norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi, jog prie mūsų prisijungėte, nes turėjote tam tikrų sveikatos problemų. E, Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai, atsiprašau šešėlinio pranešėjo Jan Zaidą, kuris turi būti dalyvauti kitame posėdėje. E, Jis apgalėstavo, kad negalėjo dalyvauti mūsų posėdėje. Mes pateiksime penkis pakeitimus dėl šio pasiūlymo. Diskusijos buvo labai plačios, aptarėte nepatentuotus vaistus ir e, partnerystės sustarimus taip toliau. Aš nesu Indijos Hongkongo ekspertas, tai apie tai negaliu komentuoti. Galiu tik pasakyti štai ką. Jeigu norime padėti besivystančiam šalims, tai jau geriausia pagalba turi yra prekyba, o ne pinigų davimas. Tai yra būtent prekyba tas variklis, geriau duoti, išmokyti žvėjoti, o neduoti žuvį, kitaip tariant. Nu, jeigu kalbėtume dabar apie konkrečius dalykus, Deividas apie tai nemažai kalbėjau. Jeigu jau žemės ūkį aptarėme, kalbėtume apie tarptautinę priekybą, ar tai Urugvajaus raundė buvo padaryta, tai čia labai sunku pasirašyti tokius laisvos priekybos sustarimus. Uh, Man atrodo, kad žemės ūkis turėtų pats e, gyven, gyvuoti, pats save išlaikyti visame pasaulyje, bet mes vis kišamės ir vis užkitame galimybę čia paėdėti į priekį. Pasašydami įvairius prekybinius sustarimus. Todėl aš žengs, paremsiu Jans Areman ir jo nuomonę Ir manau, kad kartu su EPP frakcija mes mm, galiausiai pasieksime, kad tas pranešimas būtų visiems priimtinas. Dėkuoju dabar Olivier Boda iš komisijos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turint omenyje vykstančią diskusiją, galbūt šiek tiek sunku dabar pateikti konkrečią poziciją ir turint omenyje mano pareigas negaliu dabar reikšti simpatijos ar antipatijos šitais aspektais. Aš esu pats ekonomistas pagal profesiją ir pasakysiu štai, kad liberalizavimas nėra vienintelis vystimosi faktorius. Yra tam tikrų valstybių, kurios sėkmingiau kovoja su skurdu, o kitos e, netaip sėkmingai. Tad e, galbūt e, bus, bus įmanoma šitos aspektus e, paminėti toliau. ES e, politika, kuri, aišku, savaime siejasi su liberalizavimu, prekybos plotmėje daug kas yra daroma atsižvelgiant į besivystančių valstybių padėtį galvoju apie bendrą lengvatų sistemą, bendrą lengvatų sistemą plus, apie pereinamosius laikotarpius, kurios numato e, liberalizavimo susitarimai dvišaliai. Aišku, vystimosi, vystomai bendradarbiavimo sutartis taip pat padeda toms valstybėms e, integruotis į tas besikūrenčias sistemas. E, Tačiau dar reikia daug ką nuveikti šioje srityje. Ir kalbant apie vystamojo bendradarbiavimo politikos nuseklumą, taip pat dar reikia daug ką padaryti. Pavyzdžiui, kalbant apie bendrą žvininkystės politiką, jinai dabar peržiūrima ir rengiant e, būsimas sutartis taip pat reikės atsižvelgti daugelį aspektų šioje srityje turiu galvo žavinkystę ir, ir turėsim ne tik tai nusipirkti žuvininkystės teisės, bet taip pat numatyti biudžeto pagalbą, fiksuojant tam tikras sąlygas. Šiaip ES, aišku, padarė pažangos, nuseklumas yra geresnis dabar dėl pieno eksporto Kiek aš žinau, e, tos subsidijos buvo labai laikinos ir truko, šita priemonė buvo taikoma tik tai 6-8 mėnesius ir man atrodo jų nebėra dabar. Man atrodo, jog tas politinis sprendimas, kuris buvo padarytas, buvo padarytas atsižvelgiant į konkrečius e, aspektus, konkrečią padėtį. Naujas požiūris, kurį turime taikyti visumajam bendradarbiavimui, turi remtis tokiais prioritetais - klimato kaita, maisto sauga, migracija, e, prekyba, saugumas. Turime žiūrėti įvairių politikų persikirtimą visais šitais e, lygmenimis ir, ir tam tikrą sinergiją. Manau, kad e, iš e, pateiktų pasiūlymų išsikristalizuos nauja versija ir tuomet mes galėsime tikslesnių komentarų pateikti dėl skaičių, kurie yra pateikti. Man atrodo, jog sumažėjimas Aid for Trade yra susijęs su tuo, ir beje priminsiu, jog tas instrumentas e, yra naudojamas tik tai esant poreikio, reikia, kad projektai būtų pakankamai brandus, finansuojamos yra infrastruktūros, nes būna tokių laikotarpių, kuomet yra didelio masto projektų, kuriems reikia didelių sumų infrastruktūrų e, finansavimui ir, ir projektai yra parengti, būna laikotarpių, kuomet jie dar neparengti, nesubrendę ir todėl tie skaičiai taip skiriasi. Nes čia reikia žiūrėti į kartais į labai ilgas perspektyvas. Dėkoju. Dar kada steiksiu žodį Joe Higgins nuomonės referentui, kad galėtumėte sureaguoti į pateiktus komentarus. Dėkoju pirmininkė, daug nekalbėsiu. džiaugiuosi, kad Lordą Tartmontą e, įkvėpė mano iškalbą. Ar galiu kreiptis į Jūs, sakydamas Lordu? Na, kaip visokie perai, baronienės pasakė, prancūzų revoliucija baigėsi prieš 200 metų ir e, atrodo, kad tai turėtų būti Europos demokratijos modelis komentarai nei į mikrofoną, vertėjai negali išversti. Jūsų klasė mums suteikė balso teisę tik tai po didelės kovos, nepamirškite. Taigi, pirmininkė, nenuostabu, kad krikščionys demokratai, APP, E, turės diametraliai, turi diametraliai priešingą nuomonę nei aš. Iš tikrųjų mes vadovavomės visai kitokią filosofiją. EPP, krikščionis demokratai, e, jau 20 metų propaguoja už tokio pobūdžio politiką, liberalizavimą, kuri privedė, e, kuris privedė mus pasaulį prie šios krizės ir dabar norime, kad ir tie vargingieji kestų uh, E, tas pačius padarinius. Nu, tiesiog mūsų nuomonė šia iš esmės skiriasi. Taigi, dėkoju už pasiūlytus frakcijų pakeitimus. Galtinis variantas turbūt po jų įsikišimo bus visai kitoks, negu kad aš čia sumaščiau bet e, kaip bebūtų, aš visgi noriu atspindėti eilinių darb, darbo žmonių nuomonę, nesvarbu, kur jie yra ES, trečiosios šalyse, su kuriamis ES nori priekiauti. Deputatą Starbi ir atsakė, kaip e, čia palėtėme įvairius klausimus priekyba vaistais ir kiti dalykai ir nieko čia keisto, kadangi mes čia susidurėme su įvairiais žmogaus visuomenė paliečiančiais klausimais, kurie nėra e, grinai tik tai priekybos metodų klausimai. Čia ypač norėčiau paminėti Kiniją, Indiją, Braziliją, tris šalis, kurios, kaip buvo paminėta, dabar atsigauna dėl liberalizavimo, jaučia tos pozityvus poveikius, bet čia kolega pasirinktinai kalba apie tam tikras šalis, bet jų yra ir kitų šalių silpnesnių, kurių ekonomika nėra tokia stipri. Ir tikrai galiu pritarti, kad e, darbuotojams tam tikros šalis yra kaip rojus, e, mums, mūsų gimimams kaip rojus, o ten dirbantys žmonės yra išnaudojami, kaip, pavyzdžiui, Kinijoje. Ar jūs e, girdėjote, ką kalba pilietinių visuomenių, nevyriausybinio organizacijos stovai apie žalą, kurią Europos įmonės daro aplink, aplinkai Brazilijoje? E LP gal kratys galvą atstovai, bet e, tokia yra realybė. Reikia paklausyti, kad žmonės e, ten gyventi žmonės sako, tai yra tiesiog neįrodymai, o ne bandymas viską padengti po tokiais gražiais šūkiais, kaip demokratija, vertybės, priekyba jos duodami. E, nors duodama nauda, tai visos tos idėjos yra labai gražios, bet realybė, realybėje susidurėme su tamsiu šešėliu visų šitų idėjų. Tad e, aš pateiksiu gal daugiau tokių pavyzdžių, kad įrodyčiau, kad mano e, tie pastebėjimai tikrai vertė analizės. Dėkoju. Informuoju Jūs, kad pakeitimams pakei, pateikti terminas yra antra, vasario antra. Nuomonę priimsime vasario 23. Nepaisant skirtingų nuomonių, aš tikiuosi, kad galiausiai mums pavykti parengti stiprią nuomonę kurią parems bent jau didžioji dauguma. O dabar galime eiti prie aštunto klausimo. ES ir Brazilijos priekybos ryšiai. Čia reikia pasikeisti nuomonėmis. Jau atvyko ambasadoris Ricardo Neiva Tavarės. Sveikiname prie mūsų prisijungus. Tu suteiksiu žodį mūsų svečiui, jisai tarsi žanginę kalbą. Kaip žinote, Brazilijos ekonominis svoris ir vystimas tempai per pastruosius metus yra labai spartus ir ta Brazilija atlieka labai svarbu vaidmenį Latino Amerikoje ir viskai, visame pasaulyje. Tai yra svarbus ES ir Platinio Amerikos partneris. E, su Brazilija priekybos daro trečdalį visos priekybos minėtame Latinio Amerikos regione, tai yra taip pat ir didžiausias priekybos partneris. 2008 e, metais 27 valstybių narių eksportas į Braziliją sudarė 56 procentus, o importas e, iš Brazilijos faktiškai padvigubėjo ir e, dabar sėkmingai derimasi su laisvos priekybos sustarimu su Merkosūru, kad galima būtų sustiprinti regioninę bendradarbiavimą tarp Merkosūrų šalių ir galiausiai sukurti regioninę laisvos priekybos zoną priekybai, priekybai prekėmis. tarp regioninį sustarimą tarp ES ir Merkosiūro buvo pradėti taikyti 2000 metais. Politiniai bendradarbiavimo skyriai jau faktiškai parengti. Kol kas darybos e, sustabdytos. Nuo 94 metų, sako kalbėtojas, e, valstybės dabar laukia, kol bus pasirašytas E, e, kol baisys daugos e, priekybos dėrybos ir tada galima bus pasirašyti sustarimą. Dėl priekybos, sėkmingos priekybos Brasilija tapo svarbiu pasaulinį priekybos partnerių, todėl mes ketiname organizuoti uh, vizitus į Braziliją ateinantį pavasarį ir manau, kad tie vizitai bus labai svarbus, mes galėsime pagilti savo žinias, susformuotam tikrą poziciją, nuomonę apie Braziliją, apie situaciją susijusią su Dohos priekybų, priekybos drybų raundo ir daugiau sužinoti apie tos ekonominius ryšius tarp mūsų šalių. Taigi labai sveikinu šali, šio šalies ambasadorių Rikardo Neiva Tavarės, kuris čia atvyko iš Brazilijos misijos Europos Sąjungoje. Labai sveikinu Jūs, tik tai norėčiau atkreipti dėmesį į faktą, kad mes šitą klausimą turėtume nagrinėti, užbaig, užbaigti nagrinėti ne vėliau kaip pusė dvylika. Labai prašom, ambasadoriu. Well, thank you very much. I, although you are speaking. Ačiū. Jūs kalbate angliškai. Kiekvieną kartą, kai aš atvykstu į parlamentą, džiaugiuosi galimybę galėdamas kalbėti portugalų kalbą. Kalbėsiu, aišku, su savo brazilišku akcentu, bet pasinaudosiu šią galimybę ir perskaitysiu kalbą, kuri buvo parengta portugalų kalba. Tal Moreira, prezidente da Comissão de Comércio Internacional do Parlamento Europeu, senhores. Pone pirmininkė, Gerbiami parlamento Tartotinės prekybos komiteto nariai, visų pirma, noriu pasakyti, jog labai dėkingas esu už kvietimą dalyvauti šio komiteto posėdėje, pasikeisti nuomonėmis dėl Brazilijos prekybos ryšių su Europos Sąjunga ir apskritai dėl dabartinės ekonominės konjunktūros. Brazilija šiai temai teikia labai didelę svarbą. Ir e, Europos, Europos parlamentas yra taip pat labai svarbi institucija Europos Sąjungoje. Jinai dar svarbesnė tapo po Lisabonos sutarties e, pasirašymo, nes tai labai svarbi institucija atstovaujanti piliečių teisėms. Dabar tarptautinės prekybos srityje konjunktūra susidarė paradoksali. Tarptautinė krizė labai neigiamai e, paveikė nuo 2008 e, metų e, vidurio tą prekybos mechanizmą, kuris atrodė sukurtas tam, kad labai veiksmingai reguliuotų prekybą tačiau buvo imtasi tokių priemonių, kurios e, padėjo išvengti tokios krizės kaip 20 amžiaus e, pradžioje. Tarptautinė bendryje dabar yra pasiekus, žinoma, daug didesnį liberalizavimo laipsnį negu E, trečiajame dešimtmetyje ir galbūt dėl to dabar pasiekmes buvo netokios skaudžios tokioje. Esant tokiai konjunktūrai ekonominiai, juos svarbesnis darosi Dohos darybų ciklas PPO kontekste. Ir tai galbūt padės sumažinti tą protekcionizmą, kuris dar egzistuoja tam tikrais lygmenimis. Europos Sąjunga vykdo politiką šioje e, srityje, remdamėsi dviem aspektais. Europos Sąjunga skiria labai didelę svarbą taptautinės prekybos srityje besivystančioms e, šalyje, apie tai kalbama Dovos darbo tvarkėje. Antras svarbus dalykas, kuriuo čia remiamasi, yra toks besivystančios šalis pripažįstamos e, kaip neatskiriamos e, šio proceso partneris. Ir e, tarptautinė prekyba tuo būdu vyksta neišvengiamai atsižvelgiant į besivystančias šalis. Praeitėje buvo kvartetas Japonija, Kanada, Junktinės valstybės ir Europos Sąjunga. E, jos būtent reguliuodavo tarptautinę prekybę. Dabar per Dohos darybų ciklą iš tikrųjų tos darybos tapo daug e, labiau subrendusios, juose dalyvavo ir Brazilija. Ir e, iš tikrųjų yra pasiekta daug teigiamų rezultatų Dohos darybų raunde. Nuo 2008 metų Liepos mėnesio yra pasistumėta į priekį. Mes manome, jog dešimtais metais galbūt būtų įmanoma pabaigti Dohos darybų ciklą, kaip kad buvo nuspręsta 2010 metų rugsėjo mėnesį. Europos e, Sąjungos ir Brazilijos e, dvipusė prekyba padidėjo 156 e, procentais ir dabar tai sudaro daugiau negu 80 milijardų dolerių. 2009 metais buvo toks, šioks toks sumažėjimas, tačiau tai buvo dėl ekonominės ir finansinės krizės. Dabar konstatuojame, jog prekyba vėl didėja. Čia yra svarbu, svarbus tam tikras kokybinis po, pokytis. Praeitie mūsų eksportas daugiausiai buvo susijęs su e, baziniais produktais, tačiau dabar e, perdirbti produktai, pramoniniai produktai sudaro vos ne trečdalį. Mes konstatuojam taip pat, jog yra vis daugiau pramoninių gaminių, automobilių, netgi lėktuvų. E, vis, dali, vis didesnė dalis jiems tenka šiuose prekybinėse santykiuose. Tai apima labai daug sektorių, elektrotechnikos sektorių, staklės, bet e, prekyba dabar apima daugiau ir chemijos sektorių, trašų sektorių. Praeitie mūsų komerciniai santykiai buvo asimetriniai. Ir Europa daugiau eksportavo į Braziliją negu atvirkščiai. Dabar tie santykiai yra daug labiau subalansuoti. Tūkstant, pagal 2008 metų Centrinio banko Brazilijos duomenis ES valstybės investavo 22,5 milijardus dolerių Brazilijoje. Tuo tarpu Brazilijos įmonės investavo tais pačiais metais 25 milijardus dolerių ES valstybėse. Kalbant apie dvišalius prekybos santykius, norime, kad tie santykiai gilėtų. 1995 metais ES ir Merkosuras pradėjo suartėjimo procesą, buvo deramasi dėl tarp regioninės asociacijos e, sutarties. Dabar, aišku, nenoriu detaliai komentuoti šito proceso, tačiau abi struktūros nesugebėjo susitarti 2004 e, metais dėl požiūrių skirtumų ir tos darybos buvo išaldytos, tačiau dabar yra e, vėl tų darybų pratesimo perspektyva. Šios darybos Merkosiūros Europos Sąjunga vyko paraleliai lygiai grečiai Dohos darybų raundui. Mes suprantame, kad ES darybininkams reikėjo dėrėtis dėl žemės ūkio E, produktų abejas rytise. Dabar PPO kontekste atsiveria tam tikras e, naujas langas, kuris, e, naujas durys, kurios leistų užbaigti šitas dėrybas. Nuo 2008 metų pabaigos mes bandėme dėti pastangas siekdami išsiaiškinti susidariusią padėtį Ir praeitais metais vyko du tyriamieji susitikimai ir jų rezultatai yra teigiami. Tačiau, aišku, tai nereiškia, kad e, bus paprasta užbaigti tas dėrybas, nes yra dar daug e, didelių kliučių, tarp kurių pagrindinės yra e, tam, tikros, e, tam tikri nesutarimai, kurie e, neleidžia dar susitarti. Nuo pat darybos pradžių mes e, susidūrėme su ES pozicija mažinti subsidijavimą žemės ūkyje. Tai e, susiję su Merkosūro labai svarbiu sektoriumi. Mes suprantame, e, kokia yra ES žemės ūkio sektoriaus realybė ir bandome e, su, suprasti jums svarbius aspektus, tačiau jūs taip pat turite suprasti mūsų, mums svarbius e, dalykus e, Merkosūro kontekste, tame pačiame sektoriuje. Čia turėtume remtis tai, ką anglai vadina common sense, sveiku protu. E, būtent to turime remtis šiuose darybose nes e, tuo remiasi tarptautiniai prekybos e, santykiai. Kalbant apie ES ir Brazilijos prekybą, galime sakyti, jog mes pripažinome be strateginio intereso šitos prekybos. Pripažįstame, jog dvišaliai santykiai šiame sektoriuje yra labai svarbus abiejoms pusėms ir tie santykiai turi labai didelį potencialą ateityje, todėl turime ir toliau plėtoti dvišalę prekybą, dvišalius prekybos e, srautus ir tuomet jie galbūt padės mums sumažinti tuos skirtumus požiūrių tarp mūsų ekonominio operatorių Ir tai yra savaime suprantama, todėl kad e, tame procese turėtų, turėtų keistis tie požiūriai. Aišku, tai neturi jokių būdų pasireikšti protekcionizmo didinimu. Aš norėčiau dar kartą padėkoti už galimybę dalyvauti šiame posėdėje. Pridursiu dar, jog dabar gyvename tokiu laikotarpiu, kuomet vyksta labai daug pokyčių, jie vyksta labai greitai ir yra akivaizdu, jog pasaulis labai pasikeis ateityje. Turime atremti iššūkius, kurie kyla. Brazilija yra pasirengusi vaidinti svarbu vaidmenį tarptautinėje arenoje, be kita ko ir prekybos srityje, o e, protekcionizmo priemonės būtų tik tai e, silpninančios visą tą teigiamą procesą. Dėkoju ambasadoriu. Man labai buvo malonu išgirsti portugalų kalbą su brazilišku akcentu. Norėčiau pasakyti, kad didžiuojuosi būdamas europiečių, tačiau esu pusiau ir brazilas dėl savo ryšių su Brazilija, dėl akademinių ir šeimos ryšių. Taigi susiduriu su tam tikrų interesų konfliktu. Susikerta Europos ir Brazilijos interesai. Na, o dabar suteiksiu žodį komitetų komiteto nariams, kurie išreiškė norą dalyvauti diskusijoje. Norėčiau dar kartą priminti, kad diskusijoms galime skirti tik 20 minučių. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Zalevskijai, kuris sėdi man iš kairės. Prašom. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dėkoju, pirmininkė, ačiū ambasadoriai už tikrai įdomų pristatymą tų ūkio, ekonominių santykių tarp ES ir Brazilijos. Kaip jūs teisingai pabrėžėte, tai yra labai mums, mus dominanti tema. Turiu klausimų jums. Pirmasis klausimas susijęs su priekybos politikos koordinavimu. Iš, Briz, iš Brazilijos pusės, kaip jūs ją derinate su kitomis bloko partneriais, kaip antai Rusija, Kinija. Ar yra kažkoks derinimas Brazilija, Rusija, Indija, Kinija? Ehm, ar derina savo poli prekybos politiką kažkokiu būdu? Ir kitas klausimas, kaip jūs vertinate ateitį, kaip jūs matote prekybos, e, santykių plėtojimo galimybės, kalbant būtent apie prekybą su ES. Ar jūs matote kokiu nors naujų tendencijų Brazilijos pramonės vystimosi srityje, galbūt yra kažkokių naujovių, kurios bus diegiamos, kurios Brazilijai, Brazilijai ateityje bus e, ypatingai perspektyvios Ir čia galima būtų atitinkamai žvelgti ir galimybės plačiau bendradarbiauti su ES. Tokie būtų mano klausimai. Ačiū. <clears throat> Ačiū, suteiksiu žodį ponui Menendės, socialistų demokratų frakcijos vardu. Norėčiau paprašyti, kad kalbėtumėte ne ilgiau negu dvi su pusę minutės. Eh, Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau kaip socialistas ir kaip ispanas e, pas, pasveikinti Braziliją, nes jinai iš tikrųjų vaidina labai svarbu vaidmenį, kartais tarpininko e, vaidmenį Latino Amerikoje ir kitose pasaulio regionuose. Turiu galvoje Braziliją ir Arabų valstybės. Dabar negryšiu prie to, ką sakė pirmininkas. Jis minėjo tam tikrus duomenis ir pabrėžė svarbą mūsų prekybos santykių su Brazilija. Manau, kad visi mes e, pageidaujame, kad Dohos darybų raundas tęstųsi toliau ir norime naują impulsą suteikti tam procesui, kad e, būtų susitarta, kad susitartų ES ir Brazilija ir kad Latino Amerikoje apskritai sumažėtų skurdas ir kad visame pasaulyje uh, jisai sumažėtų ir kad būtų užtikrinamas orumą nepažeidžiantis darbas. Noriu pateikti keletą jautrių klausimų, kurie vis dar neišspręsti ES. Ta strateginė asociacija galbūt e, leis mums išspręsti tam tikras problemas paslaugų sektoriuje ar telekomunikacijų sektoriuje, ar kalbant apie Europos e, įmonių prieigą prie viešųjų pirkimų arba intelektinės nusavybės apsaugą ir kovą su piratavimo. Priminsiu, jog mes kalbame apie santykius tarp ES ir Brazilijos. Kaip parlamentaras, aš manau, kad Europos e, parlamentas turi galvoti apie tai, kaip užtikrinti, jog e, įvairūs ES ir Brazilija siejantis procesai būtų veiksmingi ir sėkmingi. Kalbant apie ES santykius su Merkosūru, tai jie nepasistomėjo prieki nuo 2004 metų. Norėčiau paklausti ambasadoriaus, kokių teigiamų poslinkių galėtume tikėtis Dohos darybų srityje ir uh, galvojant apie darybų su Merkosūro atnaujinimą. Turint omenyje, kad ES viršūnių sustikimas e, karybose ir sustikimas su Brazilija, kuris vyks turbūt birželio mėnesį, turint omenyje šitos susitikimus, e, ko jūs e, tikitės. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau padėkoti Brazilijos ambasadoriui už atvirą pokalbį. Norėčiau užduoti keltą klausimų, nežinau, ar galėsite atsakyti. Gal kaip diplomatas negalėsite kai ko atsakyti, bet visgi noriu paklausti. Dohos darybų raunde trūksta Junktinių Amerikos valstijų, bei jų nevyks realios diskusijos. Tad būtų klausimas, ką jūs Merkosiūrė darote, kad e, ją ja, būtų pakviesti prie dėrybų stalo. Gal jums ir nepatiks tai, ką sakau, bet fina, e, Argentinoje vyksta finansinė paskolų krizė. Ir dėl to kyla didelių problemų ir e, Brazilijai, ir pasauliui bendraja prasme. Ar kažkas daroma dėl to Merkosiūro grupėje? nes mes jaučiame spaudimą dabar analizuoti, nereikėtų kažkokių sankcijų pritaikyti. O dabar dėl bioetanolio. Jūs esate didžiausias bioetanolio eksportuotojas, vėlgi jaučiam nemažai spaudimo iš rinkėjų, parlamentui, man asmeniškai dėl e, tinkamos žemės apdirbimo praktikos, tausojančios aplinką praktikos taikymo. Ar jūs tikrai galite mus patikinti, kad Brazilijos atogražų miškai nebus toliau naikinami, siekiant gaminti bioetanolį, nes ten užburtas ratas susidarė. O ir kaip ten su sojos eksportu? E, žinau, kad jūs, e, kolega, labai gerai žinote šitą sritį ir pasisakote už geniškai modifikuotus organizmus, kad tai padės mus išmaitinti, kai trūks maisto. Kaip ten yra su šitas klausimu? Kalbėtojas neįsijungęs mikrofoną. Manau, kad laiko nėra daug, sako pirmininkas. Tad neviršykite dviejų minučių laiko pasakydami. Kristef Janė, EPP. Herr ambasador, eh, jag tänkte skulle beröra tre saker. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ambasadoriau. Norėčiau tris dalykus paminėti. Tiesioginės investicijos. Visų pirma, žemės ūkio produktai ir e, prekybos diversifikavimas. Jūs kalbėjote apie subalansuotą sistemą ir apie investicijas tarp Brazilijos ir Europos Sąjungos. Vyksta finansinė krizė. Aš atsvauju Švedijai Europos parlamente, o Švedija yra tokia valstybė, kuri Taip pat Brazilija atnaujino savo investicijas į Europą, tačiau kalbant apie tiesioginės investicijas, reikia pasakyti, kad tai yra viena geriausių ekonominės partnerystės dalių. Taigi, ponė ambasadoriau, aš norėčiau iš jūsų sužinoti, kokių galimybių jūs išvelgiate ES investuotojams Brazilijoje. Kai dėl žemės ūkio gamyb, produktų gamybos kavos, jautienos. ES ir Brazilija susidūrė su nesutarimais šioje srityje. Taigi, ką galėtume padaryti, kad padidintume eksporto apimtis ir pašalintume priekybinius barjerus? Trečias dalykas diversifikacija žemės ūkio produktų srityje. Jūs kalbėjote apie diversifikaciją. Ką mes galime daryti, kad paremtume Brazilijos e, pastangas ir kad e, tai būtų vaisinga ir kad rezultatais galėtų pasinaudoti visi. Dėkoju. Dabar žaliųjų vardu Janik. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti ambasadoriui, jog man labai patiko prezidento Lula pasisakymas Kopenhagoje. Jis turbūt buvo vienas iš nedaugelio valstybių vadovų, kuris iš tikrųjų to ligmens kalbą pasakė, kurios reikėjo. Jis kalbėjo apie tai, ką Brazilija yra pasirengus daryti ir tikrai tai buvo sektinas pavyzdys. Dabar, e, kalbant apie kovą su klimato kaita, kaip Brazilija numato naudoti potencialius prekybos instrumentus, nekalbant apie technologijų perkelimą, apie e, bio aplinkosaugos instrumentus. E, ką Brazilija mato e, kitose srityse daryti, kovodama su klimato kaita? Pavyzdžiui, miškų nikimas. Tai yra labai svarbus svertas kovojant su klimato kaita. Ar Brazilija pageidautų, kad ES sustiprintų savo poziciją ir instrumentus e, kovojant su nelegaliu miškų kirtimu, nes e, tie Brazilijoje nelegaliai iškirsti miškai kartais yra e, parduodami, tas medis parduodamas ir Europoje ir, ir tai yra neteisėti veiksmai. Kitas dalykas e, - bio degalai. Kaip jūs žinote, Europoje mes e, daug galvojame ir kalbame apie tai, Mes norėtume, kad e, šis rytis, be kita ko, ir Brazilijoje neprisidėtų prie miškų naikinimo, prie e, žemės ūkio pasėlių mažinimo ir, ir prie e, maisto problemų didinimo. Ar Jūs esat pasirengę taip pat imtis priemonių toje srityje, turiu galvoje biodegalų eksportą į Europos Sąjungą. Kitas dalykas yra generiniai vaistai. Niderlanduose buvo užblokuotos partijos generinių vaistų, kurie turėjo būti eksportuojami į Braziliją. Ką e, jūs numatote daryti, kad tokio paudžio problemų nebekiltų ateityje? Um. Juliu Winkler, since this is... Ponas Winkler. EPP frakcijos atstovas nori antrą kartą pasisakyti, taigi norėčiau Jums skirti tik tai vieną minutę. Pusantros minutės Jūsų pasisakymui, prašom. Ačiū pirmininkė, aš laikysiuos man skirto limito. Bet norėčiau pasinaudoti keliomis sekundėmis ir padėkoti ambasadoriui už pristatytą vertingą informaciją. Aš norėčiau užduoti vieną klausimą susijusi su dvišaliais santykiais, nes apie daugia šalius santykius e, pasisakė jau mano kolegos. ES prekybos deficitas siekia 11 milijardų eurų su jūsų valstybe. Yra šioks toks perteklius kalbant apie paslaugas. Brazilijos rinkos apsauga yra turbūt didesnė negu kad norėtume matyti. Jūs, ambasadoriu, kalbėjote apie pokyčių laikotarpį, apie naujas galimybės. Ar manote, kad galima būtų sumažinti tarifinės kliūtis ir netarifinės kliūtis, kurios yra taikomos Brazilijos rinkoje. Tai yra mano klausimas ir leiskite, ponė pirmininkė, tiesiog užakcentuoti, ką sakė mano kolega apie BRIC valstybės. Atrodo, kad bendradarbiavimo ir koordinavimo tarp Rusijos, Brazilijos, Indijos ir Kinijos e, pastarojo metu yra daugiau. Dėkoju. Dartmouth. Aš kalbėsiu dar trumpiau. Pirmiausia, norėčiau deklaruoti interesą. Mano miręs tėvas buvo Anglijos, Brazilijos bendrijos pirmininkas ir jis buvo apdovanotas Brazilijos vyriausybės. Mano tėvo antroji žmona buvo taip pat Brazilė. Aš labai džiaugiuosi, kad yra daroma pažanga Brazilijos ekonomikoje. Norėčiau priminti ponui Matin ir kitiems, kad vadovaujant centro kairiajam prezidentui, kuris yra įsipareigojęs ir pasišventęs siekti laisvos prekybos. Norėčiau, kad kolegos nepamirštų, Brazilijos misijos vadovo ES pozicijos. Taigi egzistuoja tam tikri santykiai, atskiri santykiai tarp Brazilijos ir atskirų valstybių narių. Ir aš manau, kad jie yra plėtojami gerai. Pirmininkas. Dėkuoju, Joe Higgins, GUE frakcija. Dvi minutės. Uh, Taip, pirmininkė. Prekyba ir teisingumas. Aš manau, kad reikėtų laikytis teisingumo principų, plėtojant prekybos santykius. Kai Desilva atėjo į valdžią, iš jo buvo labai daug tikimasi, buvo tikimasi žemės reformų. Brazilijoje yra daugiau negu milijonas žemės neturinčių gyventojų. Tačiau dabar yra didžiulis nusivylimas dėl žemės reformos vykdymo. Organizacija, kuri vienyje be žemės žmonės, pasisako prieš žemės ūkio korporacijų veiklą. Prieš keletą e, metų lankiausi Rio Grande de Sur. Atsiprašau, tai yra kita valstybė, tačiau Aš mačiau ūkius, kurie augino e, cukrinius runkelius ir sojos pupeles. O tuo tarpu vietos gyventojai miršta dėl nepakankamos ir netinkamos mytybos. Taigi, ką Brazilija daro, kad paspartintų žemės ūkio, žemės reformos vykdymą. Ir kitas dalykas, pana pirmininkė, aplinkosaugos klausimai. Brazilijoje teka Amazonės upė, Amazonės džiunglės, jos yra labai svarbios mūsų ekosistemos e, išlikimui. Mes turime nemažai įrodymų iš vietos gyventojų dėl aplinkos sauginių veiksmų, kurio imasi ES įmonės yra metama nemažai kaltinimų, kad yra niokojama aplinka Rio de Janeiro vakaruose. Ir yra daroma žala žuvininkystę užsimančioms šeimoms. Galbūt ambasadorius galės pakomentuoti tą situaciją. Ačiū, sako pirmininkas ponas Šolts, pusantros minutės. Ich bedanke mich auch für, bei Ihnen Ausführungen. Bei Ihren Ausführungen vielleicht... Dėkuoju. Dėkuoju, pane Piminkė. Dėkuoju, pane ambasadoriau, už Jūsų pasisakymą. Noriu paliesti du aspektus, kurie galbūt čia buvo nesaitinkamai paminėti. Ką Jūs galvojate apie cukrų? apie cukraus importą. Ir kaip jūs žiūrite į importą šios medžiagos iš Brazilijos į Europos Sąjungą? Kokią svarbą jūs teikiate komerciniams e, ryšiams? Ko tikitės iš Europos Sąjungos šioje e, srityje? ir ko tikitės iš šio viso jūsų regioninio bloko prekybos Europos Sąjunga? Deja, nebėra laiko suteikti galimybės pasisakyti komisijai. Aš manau, kad e, tokių galimybių turėsime ateityje, o dabar suteiksiu žodį mūsų svečiui, ponui ambasadoriui. Skirsime jums penkias minutės. Please, please try, but I'll give you a few minutes more. Okay. Jūs labai dosnus, ponė pirmininkė. Na, buvo užduota daug klausimų ir juos atsakyti yra gan sudėtinga per tokį trumpą laiką. Aš visuomet galėsiu pateikti jums daugiau papildomos informacijos, galėsiu jums atsiųsti informacijos raštu kuri papildys uh, mano pasisakymą šiandien. Dėl BRIC šalių. Procesas vyksta. Aš dalyvavau pirmajame BRICS susitikime užsienio reikalų ministrų lygių. Jis vyko prieš keletą metų. Jis vyko jungtinių tautų asamblėjos rėmose. Taigi nuo to laiko mes nuolat palaikome dialogą ir plėtojame bendradarbiavimą. Jau surengėme valstybių vadovų susitikimą ir toliau bandome ieškoti bendrų interesų ir bendrų sutarimų taškų. Žinoma, visa politika ir visos pozicijos daugia šaliuose formuose buvo derinamos. Brazilija palaiko santykius su visomis BRIC valstybėmis ir, kaip jau minėjau, procesas vyksta. Yra daroma pažanga. Žinoma, kad Brikšalis turi savo interesų. Financial Times prieš keletą dienų skaičiau ne vieną straipsnį skirtą šiam klausimui. Dėl kito klausimo - bendradarbiavimo su ES ir inovatyvių naujų technologijų. Čia mes turime dirbti kartu. Mes dėgiame vieną naują instrumentą. Tai yra, pradedame dialogą dėl mokslo ir technologijų ir pirmiausia dėmesį sutelksime į etanolį. Prie etanolio klausimo aš grįšiu po kelių minučių, nes kolegos uždavė šį klausimą. Tačiau tai yra vienas iš produktų, kuris yra nuosekliai kuriamas Brazilijoje. Ir šis procesas vyksta labai sėkmingai Brazilijoje. Mm, pasinaudosiu šią galimybę ir patikslinsiu situaciją dėl miškų nykimo. Jeigu pažiūrėsime į Brazilijos žemėlapį, dėja jo neturime, tai pamatysime, kad Brazilija yra du kart didesnė negu Europos Sąjunga. Ir etanolio gamyba Brazilijoje yra užtikrinama iš cukranendrių. Jos yra auginamos šiaurėje. Amazonės džiunglės yra šiaurėje. Cukranės yra auginamos šiaurės rytuose. Ir atstumas sudaro panašų atstumą kaip nuo Romos iki Maskvos. Taigi čia nėra, šis klausimas nėra susijęs su miškų nykimu. Cukranendrės nėra auginamos tose miškose ir toks būtų mano atsakymas. Dabar norėčiau grįžti prie kito užduoto klausimo dėl Dohos dėrybų raundo. Jau paminėjau, kad Dohos raundų buvo siekiama vystimosi. Pagrindinis tikslas buvo prisidėti prie besivystančių šalių vystimosi. Buvo klausima apie paslaugas, telekomunikacijas, priekybos rinkų apsaugą. Ispanijos parlamentaras kalbėjo apie tai. Daug įmonių investuoja į telekomunikacijas, į paslaugas Brazilijoje. Ir jeigu palyginsime investicijas, tai Brazilija gavo daugiausia investicijų iš viso pasaulio. Žinoma, mes ir toliau ketiname ir norime aukti. Bet čia nematau jokių problemų, nes duomenys patys savaime rodo, kad investicijos į skirtingas sferas pastaraisiais metais auga. Žinoma, yra tokių sektorių. Ir žinoma, mes vadovavomės PPO nustatytomis taisyklėmis. Turime atsižvelgti tam tikrų sektorių specifiškumą. Ir turint tai omenyje, aš nematau čia jokių problemų. O kai problemos iš, iškyla, mes bandome jas spręsti bendradarbiavimo būdu. Dohos pažanga. Savo žanginėje pasisakymę sakiau, kad ir toliau plėtojame dialogą. Buvo minėtos Junktinės Amerikos valstijos. Žinoma, kad visos šalis turi būti įsitraukusios į dėrybas. Kitu atveju nebus jokių galimybių užbaigti šį raundą, ypač jeigu nedalyvaus pagrindinės partnerės. Taigi dėrybos ir diskusijos yra tęsiamos ir mes tikimės, kad raundas bus užbaigtas šio raundo už, užbaigimas atneštų naudos visai priekybos sistemai. Dėl Argentinos finansinės skolos aš turiu informacijos, kad Argentina pradėjo dėrėtis dėl viso šio skolos klausimo. Galbūt būtų geriausia šį klausimą adresuoti Argentinos ambasadoriui. Be abejonės šalis susiduria su problemomis. Net ir Europoje yra šalių, kai kurių šalių, kurių skola yra didesnė negu kad rekomenduoja ES institucijos kai kurių valstybių skolos yra didesnės negu jų BVP. Taigi tokiais atvejais svarbiausia yra pasitikėjimas. Pasitikėjimas apskritai priekybos ir ekonomikos srityse. Biotenolio klausimas buvo užduotas, aš jau jį komentavau dabar dėl sojos buvo rastas kompromisas tarp pagrindinių mūsų organizacijų siekiant išvengti miškų sunikimo. Brazilija yra viena iš trijų didžiausių sojos eksportuotojų ir labai rimtai žiūri į sojos klausimą. Praeisiais metais pateikti miškų nikimo duomenis rodo, kad miškai nyksta mažiausiai per pastarosius 20 metų. Ir tai tik rodo, kad kova su miškų nikimu duoda teigiamų rezultatų. Dėl Švedijos. Švedija yra tradiciškai viena iš didžiausių investuotojų iš ES. Čia esama daug potencialo San Paulo yra vienas iš miestų, kuris yra sulaukęs daugiausia investicijų iš Švedijos. Investicijų yra sulaukę ir daugelis kitų Brazilijos įmonių. Kai kalbu apie Brazilijos ekonomiką, nesusiduriu su jokiamis problemomis, nes Brazilijos ekonomika pasirodė esanti atspari, kovodama su finansų krizė ir mes šiais metais tikimės 5 procentų ekonomikos augimo. Ir visą tai rodo, kad investicijos duoda rezultatų. Dabar atsakysiu prancūziškai, nes buvo klausimas pateiktas prancūziškai dėl klimato kaitos ir miškų naikinimo. Mes uh, Manome, jog e, cukranendrių e, auginimas ir miškų nikimas nieko bendro tarpusavėje neturi. Mes e, manome, jog etanolio gamyba, pavyzdžiui, yra tiesiogiai susijusi su kova su klimato kaita. Tai mes jau esame įrodę įvairiais būdais. Įrodėme, jog e, rezultatai tikrai yra teigiami, pasiekmes teigiamas. Mes turime skirti įvairias etanolio gamybos sistemas, nes etanolis gaunamas iš e, įvairių medžiagų. Mūsų atveju naudojamos e, cukranendrės ir tuomet nekyla jokios, jokio pavojaus maisto pasėliams, nes Ir kitos šalis beje e, tą daro, kita vertus e, našumas yra daug didesnis naudojant e, cukranendrę. Jeigu, jeigu palygintume su kukurūzais, tai septynis kartus e, rentabiliau yra gaminti iš cukrašvendrių. Ir tuo būdu tai iš tikrųjų yra labai e, rimtas kovos su tarša ir su klimato kaita instrumentas. Kita vertus, tas e, miškų naikinimas, ten kur kertami medžiai, tai tos vietos yra labai toli nuo Amazonės tropinių miškų. Vieną kartą mums buvo iškilusi specifinė e, importo problema. Tai buvo 2008 metai importas iš Indijos į Braziliją. Tačiau mes e, darome viską, kad tokių problemų daugiau nepasikartotų. Yra tarptautinių, tarptautinės tam tikros taisyklės, kurios buvo patvirtintos PPO lygmenių, yra ta garsioji Trips and Health deklaracija, ir tie produktai, apie kuriuos čia kalbama, Europoje buvo tik tai tranzito e, padėtyje. Ir jie niekuomet ne, nebepasiekė Brazilijos. Tačiau tai, kas įvyko, yra nenormalu. Mes norime, kad e, tarptautinių taisyklių būtų laikomasi, bet tai visiškai nebuvo susiję su e, piratavimu. Generiniai produktai Tie buvo visiškai teisėti ir jais tikrai e, galėjo e, keistis dvi besistančios šalis. Uh, Pirmininkas, ar galėtumėte apibendrinti, ponė ambasadoriu, aš labai atsiprašau, tačiau laiko turime labai nedaug. I, uh, just a brief, uh, then mention to the question. Labai trumpai tada norėčiau atsakyti į klausimą susijusius su žemės santykiais ir žemės reforma. Žinoma, problemos egzistuoja, negalima teikti, kad jų nėra. Tačiau reikėtų nepamiršti vieno dalyko, kai galvojama apie Brazilijos politiką. Reikia žiūrėti, koks yra Brazilijos gyventojų požiūris į jos vykdomą politiką. Tai apsprendžia pono prezidento įvaizdį šalyje. Ponas prezidentas buvo patvirtintas antrai kadencijai 80 procentų rinkėjų balsų ir tai rodo, kad jo vykdoma politika, nors žinoma, dar yra daug kur tobulėti, bet prezidento vykdyta politika atnešė teigiamų poslinkių visuomenės atstovams. Ir šią gaidą aš baigsiu savo pasisakymą, tačiau man būtų nepaprastai malonu palaikyti su jumis ryšius ir pateikti jums daugiau informacijos atsakant į jūsų klausimus. Pirmininkas, ačiū ambasadoriau, mes su jumis sustinkame pirmą kartą, jūs pirmą kartą kreipiatės į mūsų komitetą ir aš tikrai manau, kad daugiau tokių galimybių mes turėsime. Dabar pereisime prie koordinatorių posėdžio uždaro posėdžio, taigi paprašyčiau, kad kolegos, kurie neturi įgaliojimų dalyvauti koordinatorių posėdėje, kaip galima greičiau paliktų salę. The latest information I have about the uh,